Bene colleghi, se siete d'accordo iniziamo. Kągi siūlau pradėti posėdį. Taigi sveikinusi su visais. Norėčiau pasveikinti Ingi Greslė, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė. Dėkuoju, kad atvykote. Ir Žemės ūkio komiteto vardu, o taip pat kaip pirmininkas Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus prelegentus, kalbėtojus, sveikinu ir Europos komisijos atstovus. Jie savo ruoštų taip pat prisidės prie šio klausimo. Taigi šio bendro klausimo e, dėka bus aiškiau, kaip e, veikia lyder programa ir pasiaiškinsime, ar ji davė pridėtinės vertės paliekant nuo šalyje vyriausybės bei Europinės organizacijas, bei jų atstovų dar turime ir ekspertų, kurie surinko patirties vietai gyvendinant lyder projektus, tik jie pasidalins įspūdžiais ir patirtimi. Taigi mes kalbėsime ne vien tik apie praeities sukauptą patirtį, bet ir pasinaudosime suteikiamą informaciją tam, kad galėtume uh, susidaryti vaizdą apie tai, kaip pagerinti lyder veikimą ateityje. Aišku, viską reikia vertinti per daugiametį finansinę programą, dėl kurios šiuo metu kaip tik ir vykstant diskusijos. Mūsų diskusija bus padalinta į penkias dalis. Pirmąje grupėje yra penki ekspertai ir kalbu bus aptariama institucinė ir vyriausybės požiūris į lyder. Kit ta grupė pristatys suinteresuotų subjektų požiūrį. Tada įvyks klausimų ir atsakymų raundas, na ir galiausiai padarysime išvadas. Taigi dėl laiko stokos paprašysiu, atliekant pristatymus, neviršyti 50 minučių. Na ir iš tikrųjų labai svarbu, kad visi prelegentai laikytųsi 10 minučių. Nu, taigi siūlau pradėti. Pirmoji dalis - institucinė bei vyriausybių perspektyva. Taigi per šį, šią pirmąjį e, klausimo dalį suteiksime žodį um, prelegentams, ekspertams, tačiau prieš tai žodis bendra pirmininkiai. Dėkoju, kolega. Sveiki, sveikinu ir agri narius. Na, šis klausimas suplanuotas jau senokai, kartą teko jį atidėti, taigi puiku, kad dabar pavyko surenkti bendrą abiejų komitetų klausimą ir tiesiog pažymėsiu, jog lyder programa yra labai svarbi, nes ji galioja visoje Europoje, ji yra labai populiari, nes ji veikia kitaip nei kitas programos, ji veikia iš apačios viršų. Šis principas be abejo svarbus. Na, nors aišku, tai turi ir savų minusų. Taigi prie lyderio programos įgyvenimo prasideda įvairiausios grupės, o ne politikai, ne įstaigos, institucijos, regiona, regioniai politikai ar ministrai. Ne jie nurodo, kas turi būti padaryti. Na, Iš esmės, kabutėse tai yra visiškai paprasti žmonės, kurie prima sprendimus dėl to, kas turi vykti jų regionuose. Ši programa labai vertinga ir svarbu užtikrinti, kad jį tinkamai veiktų. Tai matome ir vietoje, na ir e, matome, kaip e, įgyvenimas Europinės e, taisyklės reikalavimai galioja lygiai greičiai ir nacionaliniai, regioniniai reikalavimai ir taisyklės. Na ir įgyveninant šią programą, projektus, susidurime su problemomis nes nemažai e, naudos gavėjų mm, įgyvendina tik vieną programą. Na ir um, jūsų kapta patirtis negali būti perkelta į kitos programos įgyvenimą sritį. Na ir tai kelia frustraciją, juo, kad taisyklės yra labai sudėtingos. Taigi norėtųsi viską supaprastinti, supaprastinti galimybę gauti finansavimą pagal lyder programą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad tikrai galėtų principas iš apačios į viršų. Programa yra labai įdomi, tačiau dėje dėje egzistuoja kliučių, Taigi, ir jeigu programą nori, programos reikalam reikia laikytis mėgėjiškiams, mėgėjams, naudos gavėjams, tai jiems aišku daug sudėtingiau negu profesionalams. Taigi reikėtų supaprastinti šią programą. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tinkamas metas susėsti ir pakalbėti apie lyder programą, pagalvoti, kaip užtikrinti, kad per kitą finansavimo laikotarpį, remiantis sukauptą patirtimi, būtų patobulintas programos veikimas. Be to, matome, kad e, yra valstybių ar regionų, kurie per lyder programą daug daugiau projektų finansuoja nei kitur, pavyzdžiui, Baden-Württemberge, mano regione. Um, Kaip tik tokios patirties turime, tiesa, Vokietija yra ne vien tik federalinė valstybė, bet yra dar 16 regionų. Taigi, pavyzdžiui, Bavarijoje galbūt pagal šią programą nuveikima daugiau negu mano regione. Taigi, iš tikrųjų, puiku, jeigu mm, veiksmų bendrijos vietos valdžios institucijos turi patirties įkvenant šią programą ir norėtųsi tą patirtį sužinoti. Ir pane Loris Hoffman pirmiausia pašnekės apie rodiklius. Mm, kaip juos nustatyti ir e, įvertinti, ar laikomasi tų rodiklių. Pane Hoffman, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Na, pradėsiu nuo to, jog e, paaiškinsiu, jog kai kam ši politikos rysis atrodo netokia jau patraukli, tačiau ji vis dėlto yra labai svarbi kol konkrečiai kalbėsiu apie stebėsiną priežiūrą rodiklius. Taigi, taip galima įvertinti, kokį poveikį daro konkreti politikos kryptis, kokie jos rezultatai, kaip tai e, pasverti, įvertinti ir informuoti žmonės. Pirmiausia, kalbėsime apie rodiklius. Na ir čia matote gan sudėtingą lentelę. Tačiau galiu patikinti, kad pirmiausia pradedame nuo tikslų. Taigi pirmiausia e, reikia nustatyti, e, prie kokių tikslų įgyvenimo turi prisidėti lyder programa. Na, ir apskritai visą tai reikia matyti bendrame Europos 2020 e, strategijos kontekste ir vadovautis jos tikslais. Be to turime specifis, labiau specifinių tikslų pagal kaimo plėtros programas ir lyder programos tikslai turėtų būti su tuo suderinti. Na, o mm, rezultatų rodikliai leidžia įvertinti vykdomus veiksmus ir, pavyzdžiui, dešinėje pačioje rožinėje lentelėje matote rezultatų rodiklius, kurie e, pasitelkimi, norint įvertinti rezultatus, e, ir dabartinėme periode iki 20 metų informuojame apie tai, e, teikiamas ataskaitas, pavyzdžiui, nurodama apie paremtų projektų skaičių, bendradarbiavimo ar bendrų projektų skaičius. Taigi, tai, e, tai yra ta informacija, kuri iliustruoja, kur ir kokį poveikį padarė lyder programa. Kitas rytis, tai yra veiksmai susijęti su konkrečiu uh, tikslu. Taigi mes taip pat pamatome rezultatus e, kasmet, kasmetinius rezultatus ir vertime tokius rodiklius, pavyzdžiui, e, kokiam kaimo gyventojų nuošinčiai taikoma ši programa, kiek gyventojai pasinaudoja geresnė infrastruktūra, e, kiek darbo vietų pagal gydro programą sukurta. Na, tarkim, tai yra tiesioginiai veiklos rezultatai. Ir jais prisidedama prie specifinio tikslo gyvenimo, tai yra e, ekonominės veiklos e, kaimo vietovės skatimo. E, ir mes juk norime skatinti vietos lygio vystimasi kaimo vietovėse. Galvojant apie ilgalaikę perspektyvę, turime pamatuoti ilgalaikį poveikį reikia nuodugniau viską vertinti ir turime įvairių e, rodiklių - užimtumo e, lygis, paimas GDP gyventojui, taip pat skurdo lygis. Mes įvertinama, kiek kaimo plėtros politika prisideda prie e, šių tikslų gyvenimo, kurie matuojami būtent mano minėtais rodikliais. Štai yra tokia saranga. Toliau pažvelkime į kitą laikotarpį. Tai mes kiek pakeitėme rodiklius ir priežiūros principą, mes e, dabar uh, galvojame, kaip įvertinti politikos rezultatus. Čia numatėme du rodiklių tipus, kurie leis įvertinti įvykdymą. Taigi, kasmet bus šių rodiklių dėka vertimo rezultatai. Pirmiausia, panašiai kaip ir dabartinėme laikotarpį, pirmiausia bus uh, E, rezultatų rodikliais pasitelkima bus vertinami veiksmai, kurie konkrečiai yra susijęs su konkrečiu finansavimo. Na ir kaip siūloma, e, jie bus e, naudojami kasmetinių rezultatų įvertimui. Kita rodiklių grupė tai yra E, taip pat rezultatų rodikliai tolimesnė laikotarpė, kai yra atliekama testinė veikla, jie yra susijęs su specifiniais tikslais. Valstybės narės turi tuos tikslus nustatyti, na ir mes įvertinsime šių rodiklių dėka pažangą padaryti gyvenint programas. Ir tai darysime kasmet. Taigi žiūrint iš daugiametės perspektyvos, tai mes atliekame politinį vertinimą. Tai galime vertinti tik tais ilgalaikėje perspektyvoje, nes, kaip jau minėjau, ponė pirmininkė Gressler, tik tais e, žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos gali vertinti kai kurios rezultatus. Taigi mes esame numatę rodiklių, kurie leis įvertinti, e, kokį poveikį politikos krypčių gyvenimui padarė lyder programa. Taigi, naujame kontekste po 20 metų norėčiau informuoti apie tą informaciją, kurios reikės, norint įgyv... įvertinti, stebėti lyder programos įgyvendinimą. Pirmiausia, tai yra kasmet renkama e, tiesioginė informacija. E, tai renkama kasmet informacija apie regioninės strategijas, e, Na ir ši vietos lygių, regionų lygių surinkta informacija e, bus vertinama kasmet. Ir tokios strategijos, aišku, gali prisidėti prie vairių tikslų įgyvendinimo. Na ir priklausomai nuo strategijos pobūdžio, nuo to, kas daroma vietos lygiu, tokios strategijos iš tikrųjų leidžia, galbūt leis sukursyti naujų e, darbo vietų. Pavyzdžiui, turėsime e, rodiklių Mm, e, rodiklius, kurie leidžia vertinti, kiek darbo vietų sukurta. Pavyzdžiui, mes turime išmaniosius rodiklius, pavyzdžiui, taip pat pasižiūrėsime, kiek žmonių kaimo vietovėse turės naudos iš geresnių paslaugų ir infrastruktūros, taip pat yra specifinės grupės, pavyzdžiui, mažumos, pažeidžiamos grupės, kurios gauna e, paramos iš socialinė, e, naudos iš socialinės paramos įtraukų ties programos, o taip pat ekologinis ūkininkavimas, verslas ir taip toliau. Taigi visą šią informaciją teks rinkti kasmet, mes būsime informuosime apie tai, kas vyksta ir taip galėsime įvertinti tiesioginį poveikį. O galvant apie vidurio ir ilgo laikotarpio perspektyvą, reikia mm, informacijos tam, kad galėtume pamatuoti, kaip lyder programos dėka yra skatinamas užimtumas, socialinės sanglauda, kaimo plėtra, tai yra vienas iš specifinių tikslų, kuris yra pasiūlytas arba ŽUP kontekste. Na ir mes pasinaudosime uh, e, informaciją tam, kad įvertintume, kaip kinta užimtumo situacija. Taip pat. Mm, tai yra ne valstybių narių e, teikiama informacija, tai yra bendro pobūdžio Eurostato tikima informacija, leidžianti įvertinti nuodugniau e, priemonės daromą poveikį. Jūs taip pat prašėte pakomentuoti specifinius e, lyder programos dėka įgyvendintus tikslus ir pasiekimus. Na ir norėčiau e, pateikti pavyzdžių, kurie informuoja platesnį lyder poveikį. Pagal šiuos specifinius skaičius e, ir ypatumus, kuriuos jau minėjo ponė Gressler, lyder programa e, įgyvendinama vietos lygių teritorijose ir taip e, galima lankščiai reaguoti į poreikius. Na ir taip yra mobilizuojamos žinios, e, ištekliai pagal dalyvavimo principą, taip pat jos dėka užtikrinamos sąsajos ir uh, sinergijos tarp įvairių sektorių ar partnerių. Taip pat labai svarbus aspektas yra naujovės, inovacijos. Galima kurti naujas rinkas, naujus gaminius, produktus, metodus. Galvokime ir apie socialinės inovacijos, jos yra labai svarbios. Na ir galiausiai tokiu būdu galima kurti tinklus ir lyder programos dėka galima rasti bendrų atsakymų, bendrus sprendimus, keistis praktiką. Dar vienas svarbus dalykas, kadangi lyder programa gyvenima vietos lygių teritorinių pagrindų, e, lyder programa leidžia susijęti vietos lygių esančius žmonės su Europą. Nepamirškime ir šios svarbos aspekto. Siūlau dabar pažvelgti E, ką dar galima nuveikti šioje srityje? Jau pristačiau bendruosius rodiklius. Ir valstybėms narėms pagal juos gan lengva e, pamatuoti rezultatus. Tačiau, kadangi vietos lygių vykdoma daug skirtingų strategijų, pagal bendrus rodiklius lyderio poveikio neįmanoma. Tiesiog paprasčiausiai e, įvertinti, nes reikia daugiau nei 150 rodiklių, nes pagal lyder yra finansuojama dalykų, daugybė dalykų. Taigi, taigi e, vertinimas vykdamas sutinkamai su vietos plėtros strategijomis ir, per, na, ir mes atme, numatę reikalavimą, kad e, tas vystimasis vietos lygių yra vienas iš iš ankstinių reikalavimų. Taigi vietos lygių reikia atlikti labai rinkę analizę tam, kad būtų įvertinta, ko reikia, ką reikia nuveikti, reikia traukti bendruomenės, reikia parengti konkrečius veiksmų planų, reikia konkrečiai nurodyti, kokie veiksmai turi būti gyvendinti, be to numatyta e, pareiga e, nustatyti pamatuojamus tikslus, kurie leis įvertinti rezultatus, o taip pat yra prievalė atlikti priežiūrą ir stebėsiną. Na ir ši e, stebėsinos ir vertimo prievalė įtraukta reiškia, kad e, yra dvi galimybės. E, vietos lygių galima mm, pasinaudoti vertinimu ir stebėsime kaip valdymo priemonė, tam, kad galima būtų įvertinti, ar taikoma priemonė yra naudinga, pasitvirtina bet to egzistuoja ir savotiška demokratinė kontrolė, nes vietoje esantys žmonės tiesiog patys gali vertinti, kokie rezultatai, ko pasiekta. Toliau, rodikliai, kurie leidžia surinkti informaciją, duomenys, jie galėtų būti perimti atliekant vidurio ar ilgalaikio laikotarpio vertinimą ir stebėsiną. Na ir tokiu būdu galima bus gerai vertinti lyder ilgalaikį poveikį. Taigi, um, kam, kaip, taigi, tiesiog iš tikrųjų turime bendrų rezultatų bei poveikio bei rezultatų vertimo rodiklių. Gal jie nėra idealus, kadangi pagal lyderį vykdoma labai specifinė įvairi veikla, jie yra riboti, tačiau svarbu, kad pačiose strategijose būtų nustatyti rodikliai, kurie leistų nustatyti lyder pridėtinę vertę, kuri tikiu egzistuoja. Na ir aš manau, kad tokiu būdu galima pagerinti valdymą regionuose, o taip pat pasiekti geresnių rezultatų, nei kad būtų pasiekta naudojant standartinės uh, priemonės, e, kurias taiko administracijos regionų vystimusi paremti. Taigi aš manau, kad per tuos vadinamasis laks e, galėsime būtent to pasiekti. Toliau e, Figureido, Europos audito rūmai. Na, jis jau vakar buvo kritikuojamas dėl audito rūmų nuomonės ataskaitos dėl BŽP politikos įgyvenimo. Na, bet šiaip jau e, tikrai nenorime, kad europinis finansavimas pakeistų nacionalinį finansavimą. Ne, europinis finansavimas tiesiog turėtų būti papildomo pobūdžio. Taigi sveiki, ponas Figureiro ir žodis jums. Thank you, thank you, Ms. Gresla. Ačiū, ponė Greslė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Agri ir Kont komitetams už tai, kad pakvietė audito rūmus kad galėtumėme labai trumpai keliais žodžiais papasakoti apie lyder programą ir jos vertinimą. Ir taip pat pasidalinsiu mintimis apie dabartinę lyder programą ir taip pat e, mintimis apie būsimą lyder programą pagal naująją bendrąją žemės ūkio politiką po 20 metų. ir naudosiuosi irgi skaidrėmis. Per dabartinį laikotarpį, bet dar prieš tai norėčiau paminėti šį beitą svarbaus. Kalbant apie išlaidas, lyder programa auditorumų vertinimų yra ne tas rytis, kur, kur reikia daug lėšų. bet labai svarbu anksčiau buvo atlikti šios programos auditą. Ir dėl to mes konkretų auditą atlikome šios programos 2010 metais, o 12 pakartotiniai. Taigi turiu aiškiai pasakyti, kad e, mano pamastymai gal šiek tiek ir atrodys pasenę. Nors mes labai atidžiai prižiūrėjome visas išlaidų sritis, tačiau, pavyzdžiui, jeigu parlamentas, agri komitetas, kont komitetas mano, kad svarbu audito rūmams atlikti naują auditą šioje srityje ateinančiais metais, tuomet jie gali pasiūlyti imtis to darbo audito rūmų ir tada, rūmams ir tada mes pamastysime, ar galėtumėme tą padaryti. Kalbant apie dabartinį laikotarpį, norėčiau pateikti duomenų. Kaip žinia, 5 procentai kaimo plėtros fondo lėšų turi būti rezervuota lyderio programai. Yra bendra finansavimo santykis nuo 20 iki 80 procentų. Ir taip pat lyder programai skirta buvo maždaug 7 milijardai eurų. Likščioliai įsisavinimas buvo nedidelis. Tik 11 procentų likščioliai yra panaudota tų skirtų lėšų. Tai yra pirmas rodiklis, rodantis, kad įsisavinimo lygis žemas. Toliau, kalbant apie lyder programo, programos ypatumus, matyt visi juos puikiai žino, bet dar norėčiau šį beitą akcentuoti, nes aš asmeniškai labai pritariu tokiam požiūriui. Kaip žinia, taikomas partnerystės požiūris iš apačios į viršų, dabar yra 54 procentai ES kaimo gyventojų, kuriems gali būti pritaikoma ši programa. Taip pat 2745 vietos veiklos grupės įgyvendina šias programas, kontroliuojant e, vietos partnerystėms įvairioms. Ir mes kaip ir pritarėme tokiam požiūriui, tokiam, tokioms programoms, tačiau auditoriai privalo atlikti užduotį, atkreipti dėmesį e, vykdomosios valdžios ir teisės aktų teisės aktus tvirtinančios valdžios dėmesį atkreipti į tam tikrą riziką. Ir vietos veiklos grupės ir įvairūs partneriai, jų dalyvavimas reiškia, kad ir kaštai išauga ir išauga rizika. Ta rizika turi būti pateisinama, jeigu yra sukūriama tokių produktų pridėtinė vertė. Tai mes to ir turime siekti ir įvertinti tai, vertindami tą programą? Ar buvo sukurta pridėtinė vertė? Mes jau pateikėme informacijos, kad komisija valstybės narės ne visuomet sukuria lyder programoje pridėtinę vertę. Tokia buvo mūsų išvada iš padaryta ankstesnėme audite. Buvo labai sudėtinga įrodyti tą vertę realiai, nes ketinimai geri, Ir aš asmeniškai, kaip, kaip jau ir sakiau, simpatizuoju šiai programai, tačiau mes turime išlikti objektyvūs vertindami ir surasti pagrindą pareiškimams padaryti. Vertinimo metu per dabartinį laikotarpį, kaip jau ir sakiau, mes turime omenyje, kad ir rizika išaugus, ir kaštai yra išaugę, ir mm, lyder programos pridėtinės vertės išvelgimas ir vertinimas yra labai svarbu, ir mes pasitelkėme devynis rodiklius šalia dar papildomų nacionalinių rodiklių. Ir jeigu mes matome tuos rodiklius, suprantame, kad dauguma jų yra susijęs su įgyvendinimu tai nėra rezultatų rodikliai. Rezultatai, rezultatų rodikliai egzistuoja, jie yra labai svarbus. Pavyzdžiui, 24 rodiklis dėl darbo vietų, kurios buvo sukurtos šių projektų dėka. Tai yra labai svarbus rezultatų rodiklis, tačiau matyt, tai yra vienintelis realus rodiklis siejamas su rezultatais, o visi kiti rodikliai yra susijęs su projektų įgyvendinimu. lyder programos stebėsena per dabartinį laikotarpį. Kaip sakiau, turime bendrų rodiklių, turime valstybių narių regionų rodiklių, kurie buvo sukurti papildomai. Ir taip yra keliose srityse, keliose e, e, Europos regionuose, pavyzdžiui, Belgijoje, Flandrijoje, jie numatė 8-10 papildomų rodiklių. Ir vertindami tuos rodiklius matome, kad dauguma tų rodiklių yra susiję su projektų įgyvendinimu ir tik tai nedaugelis tų rodiklių yra siejami su rezultatais. Pavyzdžiui, šiuo konkrečiu atveju turime vieną rezultatų rodiklį ir tai yra, kiek megavatų atsinaujančios energijos bus pagaminta per metus įgyvendinu šį projektą. Tai yra jau labai aiškus rezultatas. O visi kiti rodikliai, pavyzdžiui, kiek bus surinkta mokymų, kiek hektarų bus padengta ir panašiai, tai jau yra gyvendinimo rodikliai, o ne rezultatų rodikliai. Kaip sakiau, ES rodikliai daugiausiai yra susijęs su įgyvendinimu. Ir ankstesnėje lyder specialioje ataskaitoje mes teigiame, kad trūksta vertinimo rodiklių ir nedaug yra įrodymų, mokslinių įrodymų, ne jausmų, bet įrodymų. Uh, kad lyder sukuria pridėtinę vertę. Ir stebėsina turėtų daugiau būti orientuojama į lyder programos pridėtinės vertės nustatymą, o ne įgyvendinimą. Ir turint omenyje, kad lyder programos projektai yra labai vairūs, pavyzdžiui, todėl gali būti naudojami atrinkti projektai vertinimui. Ir uh, Kai rengėme tą specialią ataskaitą, mes pateikėme kelias rekomendacijas, o 2012 metais, kai papildomą rengėme ataskaitą, mes e, manėme, kad daugeliu rekomendacijų buvo pritarta ir jos buvo įgyvendintos. Taigi buvo kaip ir pajudėta į priekį siekiant geresnio vertinimo. Toliau kalbant apie būsimą žemės ūkio politiką. Lyder programa čia vėlgi bus labai panaši, lyginant su dabartiniu laikotarpiu jeigu dabar, kai mes išanalizavome pasiūlyto reglamento tekstą. Bent jau 5 procentai kaimo plėtros fondo lėšų vėlgi yra rezervuojama lyderė programai, toliau bendro finansavimo santykis e, vėlgi tas pats, nuo 20 iki 80 procentų, tačiau ES e, lėšos, jų paskirimas, e, asignavimas priklausys nuo to, kokie bus valstybės narės e, žūp strateginio plano pasirinkimai. Ir mes manome, kad prižiūrint ir stebint lyder programą, kaip mes jau ir akcentavome, visus naujo reglamento pasiūlymus ir manome, kad geresni veiklos, geresnė veiklos rezultatų sistema yra būtina ir geresnė veiklos rezultatų sistema, tai reiškia, kad mes turime gauti aiškesnius, konkretesnius, lengviau įvertinamus ES tikslus ir mes manome, kad ES tikslų pasiekimas negali būti įvertinamas, jeigu tie tikslai neturi aiškių savybių ir bruožų ir labai svarbu sieti tikslus su individualiais veiksmais ir rodikliais. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į ankstesnę skaidę. Pavyzdžiui, mes matome, kad reglamente minimas tik vienas lyder vertinimo rodiklis. Tai yra 27 rezultatų rodiklis. Tai yra kiek vietų, vietos plėtros strategijų bus e, panaudota, jų skaičius. Tai yra svarbus rodiklis, tačiau tai, ar tai yra veiklos rezultatų rodiklis, ar tai yra įgyvendinimo rodiklis, nes kalba eina apie projektų skaičių, ar tik tiek bus vertinama, taip pat reikia paaiškinti, ar šis rodiklis Juo bus siekiama įvertinti visas strategijas, kurios gauna paramą arba tik tai tas, kurios bus atrinktos įgyvendinimui. Po 20 metų, kokios būtų mūsų išvados, kalbant apie būsimus vertinimus. Mes manome, kad lyder programa yra kompleksinė priemonė, kurios pridėtinė vertė vietos regionių ir nacionalinių bei Europos lygmenių nėra lengvai įvertinama, sunkiai įvertinama. Ir viena, vertu, viena vertus mat, vertinamas, vertinamos inovacijos, bendradarbiavimas ir didesnis socialinis kapitalas ar valdysena ir nėra lengva tuos dalykus įvertinti. Kita vertus, mes manome, kad dabartiniai rodikliai yra per menki ir sudėtinga labai įvertinti lyder požiūrio įvairovę ir įvairius galimus veiksmus, jų įvairovę. Ta, Todėl mes manome, kad aiškesnis rodiklių kiekis ir um, rodiklių visuma reikalinga, kad būtų galima įvertinti įvairias lyder programos dimensijas. Dėkuoju. Na, čia faktiškai kartais ir druskos žaizdas pabėrėt, o dabar sutikšiu žodį Alistair Pryor. Tai yra mm, mm, šio Kotijos vyriausybės. E, kaimo vietovių tinklų paramos skyriaus vadovas. Taigi žodis jums, prašau. Ačiū, kad atvykote. Ačiū už galimybę pasakoti Jums, kaip lyder programa yra įgyvendinama ir koks yra jos poveikis. <clears throat> Škotijoje nuo 10-mečio pradžioje aš nuo 2007 metų savo istoriją papasakosiu ir po to pakalbėsiu apie ateities perspektyvas. 2007-2013 metų lyder e, programa buvo įgyvendinama pasitelkus e, žuvininkystės fondą 303 e, partnerystės yra gyveninamos 303 vietos vystimosi strategijos e, pagal kaimo plėtros fondą ir <clears throat> nu, taip pat 12 metais jos pradėtos įgyveninti 11 tapau atsakingas už lyder programą Škotijoje ir už nacionalinį tinklą kaimo plėtros ir gyvendinant e, lyder programą e, pagal struktūrinius fondus prieš 2007 buvo e, įvairių netitikimų, taigi aš tikrai turiu daug ką nuveikti. 2012 <clears throat> ir 2013 metais pa dažnėjo inspekcijų, kontrolių ir visais programos lygmenimis buvo nustatyta nemažai spragų. Man, mane tai labai e, nuvylė, ką pamačiau vietoje. E, šimtai žmonių dirbo vietoje pagal lyder programą, siekdami pagerinti situaciją kaimo vietovėse, siekdami stiprinti bendradarbiavimą tarp e, ūkininkų, paskatinti juos atsiverti verslui, kooperatyvų kūrimą skatinti. Pagal 16 e, priemonę 2014-2020 metų finansinė, daugiametę finansinę programą buvo galima nemažai iniciatyvų įgyvendinti. Ar mes uh, e, uh, e, e, galime kelti vairių klausimų susijusius 7-13 metų laikotarpio apie užsibrieštus tikslus, apie pateisintas viltis, nusivylimus. Iš tiesų aš buvau pakankamai nusivylęs, nes tikrai uh, daug ką reikia apmastyti iš naujo, vertinant 13 metų programą, taigi 14-20 metais mes e, turėjome galimybę viską pradėti iš naujo, bendradarbiavome su įvairiomis e, organizacijomis, e, kontaktiniais asmenimis, įvairiais fondais atspirties taškas buvo labai paprastas, mes norėjome supaprastinti kaimo plėtros strategijas, atsižvelgiant į savo partnerių pageidavimus, o ne į tai, kaip mes norėjome viską padaryti, nustatant aiškius parametrus. Skiriame dėmesį e, e, atitinkamų vietos vystimos e, strategijoms, siekdami atgavinti lyder programą 14-20 metais ir pasirinkę mūsų manimų tam tinkamiausią požiūrį. Vietą 303 pasilikome prie 21 e, e, kaimo vietovių plėtros strategijos. Mūsų biudžetas e, su kaimo plėtros fondu siekia 18 milijonų, visi fondai yra skirti investicijoms į atskirus projektus. Taigi kokį požiūrį mes pasirinkome? siekime užtikrinti didesnį skaidrumą, pasirinkdami vietos vystimo strategijas, nustatydami tam tikrą priemonių krepšelį. E, turėjome minimalų 2 milijonų svarų biudžetą siekdami uh, paskatinti e, administracinių struktūrų <clears throat> veiklos veiksmingumą, taip pat siekime patvirtinti gairius, kurios atitiktų ES reikalavimus. Mūsų reglamentai apsiriboja tik tai finansinių taisyklių tinkamų taikymų, o ne E, tam tikrą atranką, taip pat galime pasiremti informacinių technologijų sistema ir uh, užsitikrinome Škotijos kaimo vietovių tinklo paramą. Taigi, valdymas mūsų yra daug aiškesnis, paprastesnis. E, taip pat atskaitomybė yra pagerinta, veikia mm, atitinkama taryba atsakinga už finansinius programavimo audito klausimus e, e, ir, ir e, taip pat mus remia Škotijos kaimo plėtros fondo, kaimo plėtros tinklas. Gyvendinami 201 vietos plėtros strategiją. Mes nustatėme daugiau nei 250 skirtingų e, rodiklių, taip pat apibrėžėme taikymo sritį mūsų iniciatyvų. Dabar daugiausiai dėmesio skiriame lyder programos rezultatų vertinimui ir e, siekime nustatyti šios programos naudą vietos e, E, plėtros, e, kaimo vietovių plėtros iniciatyvoms ir stengiamės pasimokyti iš sukauptos patirties. Taip pat planuojame <clears throat> parengti atitinkamą ataskaitą, vertiname pastarųjų 25 metų laikotarpį ir teikdami pasiūlymus ateičiai. Dar vienas dalykas, kurį pakeitėme, tai yra sukūrėme daug stipresnį e, kaimo vietovių tinklą e, e, labiau įtraukiame į e, kaimo vietovių plėtros programas vietos suinteresuotus subjektus praėjusią savaitę prasidėjo atitinkamo bendarbiavimo projekto įgyvendinimas, kuriant kaimo vietovių parlamentą Škotijoje ir tai taip pat yra vienas iš įrodymų, kurio patvirtinama lyder programos nauda e, Škotijos kaimo vietovėms apibendrinant. Reikia mažinti ir toliau e, biurokratinę naštą įgyvenant lyder programą, tačiau dar du dalykus noriu paminėti, kalbant apie lyder programos ateitį. Pirmiausiai, Praėjusią savaitę kaimo vietovių parlamentas man e, priminė, kad būtina pastelgus lėjo programą greičiau sureaguoti į vietos problemas, <clears throat> siekiant pasiūlyti jų sprendimus. Dauguma tų žmonių, kurie praėjusią savaitę gavo kaimo vietovių parlamento apdovanojimus, vienai par kitai buvo susijęs su lyder programa, nežinau, ne vieno, kit, ne vieno <clears throat> kitokio mechanizmo, kuris galėtų būti toks e, naudingas, sprendžiant paprastas žmonių problemas, kurios e, apriektų slaugą, plačiai juosti internetą ir kitus aspektus ir skatintų vertybės. Aš e, daugiausia dėmesio skiriu kaimo vietovių ekonomikos stiprinimui, ekonomikos augimui, Taip pat e, daug dirbame su e, e, pažangių išmanių kaimų skirimu ir manau, kad lyder programa po 20 metų galėtų būtent šiuose srityse sustiprinti savo vaidmenį, siekiant užtikrinti tą socialinę ekonominę pusiausvyrą vietos lygmenį. Dar kartą ačiū už galimybę šiandien pasisakyti jūsų renginyje. Ačiū, kad atvykote, buvo įdomu išgirsti apie jūsų patirtį. Dabar ponui Ilič norėčiau suteikti žodį. Jis yra pietričių Europos e, e, valstybių atstovas ir pirmininkas labai pagėdavo, kad jam dabar suteikčiau žodį. Ačiū ponios ir ponai. Esu iš to regiono, kuris e, nepriklauso Europos Sąjungai, kadangi esu generalinis sekretorius nuolatinės darbo grupės Pietričio Europos kaimo vietovių plėtros. Iš šią darbo grupę įsteigė Vakarų Balkano žemės ūkio ministerijų struktūros Vakarų Balkanų šalių mes vertiname lyder programą kaip labai svarbu politikos įrankį, pirmiausiai stiprinant demokratijos principus kaimo vietovėse. Todėl e, mums yra labai svarbios pagal IPART programą priemonės susijusios su lyder programa ir jų įgyvendinimas. Makedonijoje e, lyder programa Makedonijoje e, jau beveik e, baigta. Priemonės visos beveik įdėktos ir yra beveik visiškai pasirinkta pradėti šios programos įgyvendinimą. Praėjusią savaitę vyko Žemės ūkio ministrų sustikimas Vakarų Balkanų šalių. Ir buvo aptarti Europos e, integracijos e, <clears throat> politiniai aspektai ir lyder buvo viena iš e, temų, kuriai mūsų vyriausybė skyrė pakankamai didelį dėmesį. Vertindami dabartinę į lyder panašių priemonių įgyvendinimo situaciją vakarų Balkanų šalyse, galime daryti išvadą, kad uh, kaimo vietovių gyventojams ši programa tikrai kelia nemažai e, teigiamų emocijų, atsižvelgiant į sudėtingą dabartinę ekonominę situaciją. Vakarų Balkanuose e, šios programos nauda yra labai naud... E, juntama ir matoma. Kadangi man buvo skirtas tik dvi minutės, aš norėčiau Jūs paraginti apsilankyti mūsų tinklapį ir ten uh, galėtumėte susirasti visos e, papildomos informacijos apie įvairias iniciatyvas įgyvendinamas vakarų Balkanuose ir mes e, e, nepriklausomai nuo to, kokius sprendimus priims parlamentas ir komisija apie lyder programą, mes manome, kad ji yra iš tiesų labai E, svarbus politinis įrankis ir mes vertiname jį kaip vieną iš e, e, sėkmingiausių ES politinių priemonių per pastaruosius 30 metų. Ačiū už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį į šį svarbų regioną. Dabar suteiksiu žodį komitetų nariams. Ponas Andrijo pirmasis kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė keist, nustebęs esu, kad pradėsiu tas diskusijas, bet pirmiausia norėčiau padėkoti už visus pasakojimus, pristatymus, kuriuos išklausėme. Ir pirmiausia norėčiau padėkoti Vakarų Balkanų regiono atstovui, nes man atrodo, kad būtent jo pasisakymas iš tiesų atskleidė esminį elementą, nes yra ryšys tarp lyder programos ir demokratijos. Ir lyder programa, mano manimu, tikrai užtikrina ryšį tarp e, kaimo vietovių plėtros ir demokratijos tvirtin, įtvirtinimo. Taigi mes turime nepamiršti, kokia buvo um, 90-ųjų metų pir, pir, pirmasis ketinimas ir iniciatyva. Būtent uh, siekti inovacijų ir panašiai. Ir mes tada galbūt buvome labai industrinė visuomenė ir galbūt daugiau buvo tokio liberalizmo. Na, o dabar matome, kad, kaip ir jūs, panė pirmininkė, iškėlėte esminį klausimą, mes dabar turime išsiaiškinti, ar ši politika, plačiaja žodžio prasme, visą tai, kaip viskas daroma yra vietoje, ar ji nėra perdėm ribota, nes yra, pavyzdžiui, BVP, augimo rodikliai vertinant šią programą, bet nemanau, kad to pakanka. Aš manau, kad turint omenyje dabartinį laikotarpį, reikia įvertinti ir kitus iššūkius - klimato kaita, energetika, aplinkosauga, biologinė įvairovė, visuomenės veikata. Ir aš manau, kad lyderio programoje. Ir, ir aš esu vienas iš pirmųjų, kuris dalyvauja toje programoje dar 10-ame dešimtmetyje. Taigi mes turime įvertinti, kaip tos bendruomenių programos yra įgyvendinamos ir Labai svarbu, kad tos procedūros, kurias mes taikome pagal lyder programą, skatintų procesus. Ir aš manau, kad galbūt reiktų iš naujo prisiminti pirminę lyder programos iniciatyvą, nes tai yra pagrindinis programos variklis. Ir manau, kad būtent čia ateityje mes tam turėtumėme skirti daugiau dėmesio galbūt šiek tiek nuvertinome mes tradicinius klasikinius rodiklius, taigi reikia kelti politinius, geopolitinius klausimus tam, kad suprastumėme, ar tie rodikliai, kurie buvo taikomi dešimtajame dešimtmetyje, netapo vėl aktualūs. Taigi, aišku, biudžeto klausimas čia yra labai svarbus ir ponas Figuraido iš audito rūmų minėjo, kad tai yra ta programa, kuri neturi didelės įtakos biudžeto išlaidoms. Ir dabar yra komisijos pasiūlymas dėl biudžeto, ten mes matome, kad 20 procentų sumažintas žemės e, kaimo plėtros fondo finansavimas, taigi ir antrojo ramšio reforma, žūp reforma, vėlgi irgi matome, kad sumažintas finansavimas kaimo plėtrai. Taigi aš manau, kad vertinant pačius programos tikslus, jeigu lyder programai skiriama per mažai, finansavimo. Galbūt reiktų iš naujo pamastyti, kokia yra šios programos esmė ir prasmė. Dėkoju dabar ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti visus, kurie surengė šias diskusijas, nes, kaip žinia, labai svarbu rimtai pasikalbėti apie lyder programą. Nes mano manimu, šios programos sėkmė yra užtikrinama to, kad Programa įgyvendinama vietoje, toli nuo politikos. Mane neramina audito rūmų išvados dėl pridėtinės vertės ir šios programos efektyvumo. Aš negryšiu prie vakarykščių diskusijų, kur kalbėjome apie programos efektyvumą, efektyvumą, kurį, dėl kurio sprendžia politikoje ne audito rūmai. Bet norėčiau paklausti, kaip mes skaičiuojame, paskaičiuojame pridėtinę vertę per, su turimomis priemonėmis per vietos veiklos grupės ir panašiai. Juk tai yra gyvybių gelbėjimas ir to įvertinti kažkokią tai piniginę išraišką neįmanoma. Mes negalime vertinti vien tik tai išlaidų. Toksai siauras požiūris stabdo lėšų įsisavinimą. Rumunijoje siautėja keulių gripas. Ir mes turime, galvojame, kad reiktų finansuoti deginimo įrangą, bet tas buvo nepadaryta, nes buvo manoma, kad tai yra neatsiperkanti investicija. Ir aišku, sumos nėra didelės, vertinant pačius poreikius. Tie projektai vis tiek yra labai sėkmingi. Ir tie projektai tikrai labai paveikia kaimo vietovės, užkerst, užkerta kelią e, sodybų tuštėjimui ir e, tai yra tam tikras paskatinimas ūkininkams daugelės ryčių. Ir dar trumpai apie stebėsinos laikotarpį. Nors gal ir nėra tai labai populiaru, bet aš nuo penkerių iki dešimties metų pratešiau, pratešiau laikotarpį tam, kad investicijos atsipirktų per ilgesnę, ilgesnį laikotarpį. Ir kai kalbame apie nacionalinius planus, reikalinga, kad ES institucija tuos planus prižiūrėtų. Būtų kur kas lengviau, jeigu Europinė institucija valdytų tuos projektus. Taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad reikia didinti finansavimą. Ir taip pat mus informuoja, kad dabar mes negalime skirti lėšų paslaugoms, bet mes turime avansus mokėti už paslaugas, nes kitaip e, mažiname įsisavinimą drastiškai ir tada užkėtame kelią trumpo tiekimo grandiniai. Ačiū ponia Būda, toliau Kronik Morion. Ir kadangi turime baigti šias diskusijas po trijų minučių, siūlyčiau kalbėti trumpai. Ačiū. Ačiū ponia pirmininkė. Ši programa ir aš irgi norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, kurie atvyko uh, kad pateiktų savo šios programos analizę. Ir tai, apie ką kalbėjo ponė Greslė, sakydama, kad ši programa taip yra europinė programa, kuri yra labai reikšminga piliečiams, be jokios abejonės. Tai susiję su tuo, kas vyksta vietoje ir kas yra daroma su ES biudžetu ir kaip yra organizuojamas ES biudžetas. Jūs, ponė, sakėte, kad ši programa yra valdoma vietoje, vietos veiklos grupių ir ją valdo pilietinė visuomenė, tačiau ne tik. Ir aš manau, kad, kaip kalbėjo ir kolega ponas Andriju, ši programa daro ryšį tarp pilietinės visuomenės ir demokratijos. Uh, Mano nacionalinėje teritorijoje, Prancūzijoje, nuo 14 metų veikia valdymo organizacija, regioninė valdymo organizacija, tai reiškia, kad ir regionai, aš buvau būtent regiono vicepirmininkė tuo met, kai per, perdavėme valdymą regionams, būtent e, programa, lyder programa yra vykdoma ir prižiūrima kartu su vietos veiklos grupėmis. Ir aš manau, kad tas ryšys labai svarbus tarp tikslų, tarp europinės strategijos ir tikslų, kurie nustatomi vietos lygmenių. Ir ši organizacija tikrai užmėsgė ryšius ir su pilietinė visuomenė ir kiekvienos šalies savivaldybėmis ir taip pat ES institucijomis. Ir kai mes iš ties kalbame apie šios programos biudžetą, mes kalbame apie 5 procentus, maždaug 15 procentų čia būtų žūp biudžeto viso. Ir kalbant apie, tai ir 5 procentai nuo kaimo plėtros programos. Taigi, panašu, kad ši šis šio fondo finansavimas sumažės 25 procentais, tai reiškia, kad ir lyder programos finansavimas sumažės. O mes visi teigiame, nesvarbu, kokiu lygmeniu mes kalbėtumėme, su kuo mes kalbėtumėme, visi teigia, kad ši programa yra labai svarbi ir reikšminga mūsų piliečiams. Ir aš dar norėčiau priminti, kad visi vertina iš įvairių perspektyvų. Jūs, ponė Figureido, Figureido teigiate, kad įsisavinimo mastas yra tik 11 procentų. Aš atstovauju regionui, Prancūzijos regionui ir mes irgi labai vertiname kiek įsisavinta lėšų ir kiek yra išmokų e, europinių nacionalinių lygmenių. 40 procentų toks yra įsisavinimo lygis. Taigi aš norėčiau, kad skaičiai būtų aiškesni ir aš kreipiuosi čia ir į komisijos direktorato atstovę, nes ir labai svarbu, kad tie skaičiai būtų patikimi ir tikslus e, apie šią programą. Ir aš manau, kad nes čia yra labai daug sumaišties ir neiškumų. Ir manau, kad tai prieštarauja bendrai nuomoniai, kuriai pritarė daugelis ES veikėjų. Visi mano, kad ši programa yra labai vertinga mūsų piliečiams. Tai aš labai norėčiau ir tikrai kreipiuosi čia į komisiją ir poną Figureido, autorumo atstovą, būtent, kad mums reikalingi patikimi skaičiai apie mokėjimus ir įsisavinimo mastus, apie uh, šios programos lėšas. Tai, tai yra labai svarbu, nes tikrai labai dažnai mes kalbame apie lėšų įsisavinimą. Tas klausimas iškyla nuolatos. Ačiū toliau, ponė Šrajer iš APP frakcijos. Pusėdė, dankui vėl. Ačiū, pirmininkė. Noriu visiems nuoširdžiai padėkoti už pristatytą informaciją Nežinau, ar yra salėje dar Niderlandų atstovų, niekas rankos viršų nekelia. Esu nustebusi dėl to, ką girdėjau. Kiekvieną e, savaitę pas mane Europos parlamentą atvyksta Niderlandų kaimų e, vietovių atstovai ir jie visuomet klausia, kaip mums galima pasinaudoti ES biudžeto lėšomis. Ir, e, ir, o jūs e, ką tik kalbėjote apie tam tikras e, veiksmų grupės, aš noriu pakalbėti apie moterų organizacijas veikiančias e, kaimo vietovėse, apie kaimų bendruomenės, <clears throat> kurioms rūpi užtikrinti užimtumą savo kaimuose. man e, tikrai apmaudu, e, kad jūs e, tų lėšų nesugebėjote visų panaudoti ir jeigu būtume tą žinoję, tai būtume daug rimčiau visko ėmėsi. Jau vakar mes iš ryto ir po pietų diskutavome apie antrąjį bežiau pieramstį. Aš norėčiau, kad būtų kuo greičiau pateikti pasiūlymai, primti atinkami sprendimai, nes aš taip pateiksiu savo pakeitimus dėl kaimo vietovių plėtros. Aš e, noriu užtikrinti, e, kad e, mano kaimo ir aplinkinių kaimų vietovės galėtų vystytis. Prieš kelias savaitės uh, E, mūsų kaimų bendruomenės kreipėsi į miestelio merą, teikdami įvairius projektus, tačiau jis paprasčiausiai negalėjams pasakyti, ką reikia e, toliau kreiptis, kad būtų gauta parama. Šią problemą mes turime spręsti. Dabar kalbės pan Hoisling, žaliųjų atstovas. E, ačiū už galimybę išklausyti jūsų informaciją. Rydė programa yra viena iš tų, kurios įgyvendimo požiūris yra pats inovatyviausias vadovavimas į principų iš apačios į viršų. Tačiau nepaisant to, kyla klausimas iš 7 milijardų, tik 11 procentų lėšų panaudota. Taigi kažkas yra negerai, jeigu ponė Šai, net jūs apie e, e, šią programą nieko nežinote, tai yra tokia Turime tikrai puikią programą, apie kurią dėja niekas nežino arba per mažai žmonių žino. Aš pats esu kilęs iš regiono, kuriam yra taikoma lyder programa, parma gaunančių struktūrų skaičius tikrai yra nedidelis, nes dažniausiai baiminamasi didžiulių biurokratinių kliūčių e, teikiant paraiškas e, ir e, būtinybės pagrysti išlaidas e, dažnai klausinėjama, ar būtent šias priemonės reikėtų gyveninti pagal lyder programą, ar kreiptis paramos pagal kitas programas, tačiau manau, kad regionams reikėtų numatyti daugiau lankstumo, nes mūsų lyder programos koordinatorė man skundėsi, kad pusę savo laiko jį panaudoja išnaudoja tam, kad išsiaiškintų, kokias priemonės e, e, galima įgyveninti pagal lyder programą ir kaip e, už gautas lėšas atsiskaityti, nes <clears throat> kai kuriuose regionuose lyder programa įvertinama kaip kliūtis įvairių projektų gyvenimų, kitose kaip pavyzdys, taigi reikia kažkaip daugiau koordinavimo. Ačiū prieš išklausant ekspertų atsakymus į užduotus klausimus, dabar pons Flanagan dar pasisakys. Kalbant apie lyder programos rezultatus, jie yra pozityvūs, man vertinant savo miestą ir, ir už jo ribų. Taigi, pradžioje buvo situacija, kai nebuvo įmanoma pastatyti teatro. O dabar mes matome, kad turime ir klubą, ir teatrą, jo anksčiau nebūtumėme darė, turėję. Tai mums padėjo lyderio programa, taigi ir dvasinė, ir kitokia prasme. Lyder programa buvo labai labai reikšminga. Gal sudėtinga vertinti tos programos sėkmę, tai galiu čia paprastai viską pasakyti. Visur, kur pažvelgiu, sėkmės matau daug. Ir labiausiai gal neramu Aš e, ir baidarių klubą, kuriant dalyvavau, gal sudėtingiausia čia yra gauti tas lėšas. Galiausiai tas lėšas gavome ir paskui pagalvojome, kad gal geriau būtų buvę tiesiog paskolą paimti tam klubui steigt, nes sudėtinga tuos pinigus gauti, bet na galiausiai tie pinigai mums padėjo. Tai ironiška, man atrodo, yra tai, kad šiandieną mes čia kalbame apie lėšų ir vertę pagal lyder programą. Aš manau, kad visi, kurie dirba lyder programą, prie lyder programų, jie visi dirba dabar, darbe sėdi. O tai kur tie parlamentarai po Vilnių, nematau. Ačiū. Now, uh, experts, uh, Na, dabar pasisakys mūsų ekspertai, kas norėtų pasisakyti pirmas, pane Loris Hoffman. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai konkrečiai dėl kai kurių dalykų. Na, Teko girdėti, kad e, lyder programą gyvendyti sudėtinga, tačiau manau, kad per šį laikotarpį naujų teisės akto dėka daug kas išspręsta. Tai, kad tikrai neteisybė, kad rytoj, ateitie bus tik tais vienas rodiklis lyder įverdinti. Ne, yra penki diktatoriai, kiti, kiti E, rodiklių, rezultatų rodikliai, bet viską, kas yra abstraktu, pamatuoti sudėtinga. Taigi iš pasisekimų sprendžiu, kad reikėtų viską pamatuoti vietos lygių ten, kur vykdomi veiksmai. Taigi mūsų siūloma sistema kaip tik tai ir užtikrins. Tai reiškia, kad strategijos bus pamatuojamas vietos lygių, naudojant specifinius rodiklius, nes jeigu pakilėsime viską į e, bendruomenės e, lygmenį, nes problema, Škotijos problema, Škotijos problema yra 250 skirtingų rodiklių. Taigi, e, taip, tai turime pasakyti ir valstybėms narėms, nes štai jų ataskaitų rengimo rodikliai tam, kad būtų vertinti lyder programa. Taigi reikia geresnių rodiklių ir susiaurinti jų skaičių. Uh, dėl išlaidų ir įsisavinimo ir atitinkamų problemų. Taigi, mes kol kas iš biudžeto išmokėjome pagal lyder programą tik 14 procentų. Tai yra maža dalis, nes pagal kaimo plėtros programas e, išmokėjome 33 procentus, tačiau e, patirtis rodo, kad lyder programas, projektus e, pradėti sudėtingiau, viskas užtrunka ilgiau. Ir 36 procentai biudžeto jau dabar skirti konkretiems projektams bei veiksmams, kurie jau numatyti. Ir beje, tai, kad vėluoja e, lyder projektai, susiję ir su tuo, jog sistema yra labai kompleksiška. Na ir mes prašome daug ir plataus pagrindimo, kodėl pasirinkamas konkretus projektas, kodėl taikoma konkreti priemonė, priemonė. Taigi, naudos gabiems kartais tai nes, nelengva įrodyti, o valstybės narės taip pat vėluoja gyvendinant lyderį. Ir pavyzdžiui, yra viena didelė valstybė narė, kuri tik per pastarąjį mėnesį pateikė pirmosius prašymus pagal lyder programą. Taigi tai šaliai prireikė keturių metų atitinkamai um, internetiniai struktūrai, struktūrai sukurti. Ponas Figurero, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau tik tai keliais pastebėjimais pasidalinti savo įžanginėje kalboje pranešime sakiau, kad e, šis požiūris vertinamas teigiamai, tačiau e, ne požiūris čia yra svarbiausias dalykas. Aš norėjau pakalbėti apie rodiklius. Galima būtų teikti, kad audito rūmai galbūt e, ieško problemų, trukdo įgyvendinti investicinius projektus ir taip toliau ir panašiai problema nėra susijusi su investicijomis ar projektų įgyvendinimu. Audito rūmai tik sako, kad yra labai svarbu turėti galimybę įvertinti pasiektus rezultatus, nes jeigu mes laukiame tų rezultatų, ir e, juos e, galime apčiuopti, tai politinių lygmenių yra daug paprasčiau apginti nau, tokias naujas programas kaip lyder. Nors ji nėra visiškai nauja. Taigi audito rūmai daugiausiai dėmesio e, skiria rezultatų rodikliams, o ne įgyvendinimo rodikliams. Komet teigiama, kad reikėtų e, prailginti e, gyvenimo laikotarpį tam, kad e, programos būtų veiksmingesnės, tačiau būtina investicijų veiksmingumą įvertinti, nes jeigu mes pasitelksime patikimus rodiklius, įvertinant E, programų įgyvendinimo, tai e, išeis joms tik į naudą. Aš sutikčiau su tuo, kad e, apie lyderį programą galime tikrai daug gerų žodžių pasakyti, kalbant apie jos naudą vietos bendruomenėms, kaimo plėtrai, žinoma, nuolat skundžiamasi tiek iš bendruomenių pusės, tiek iš lyderių atstovų, ypač Škotijoje, dėl nelik didelės biurokratinės naštos, tačiau manau, kad e, reikia ir toliau dėti pastangas, e, e, kad mažintume biurokratinę naštą spręsti klausimus susijusius su pridėtinės vertės mokesčių turime ir toliau e, siekti, kad bendrabiavimas su savo partneriais e, e, projektų gyvenimas nebūtų sudėtingesnis, nei jis turi būti. Buvo minėtas tas rodiklių skaičius, buvo e, e, e, kalbama tai, kad reikia apsiriboti galbūt ties 50 rodiklių, Škotijoje yra daugiau ir dabar mes bandome sustarti dėl bendrų rodiklių, kurias galėtume panaudoti visoje Škotijoje. Vietos plėtros strategijos yra įgyvendinamos vietos grupių vietos bendruomenių, jie pasitelkia rodiklius, kuriais vadovaudomis jie gali geriau suvokti, ar pasiekia ar nepasiekia užsibrieštų tikslų, tačiau mes tikrai turėtume skirti pakankamai laiko, kad tie rodikliai būtų tikroviškesni, pažangesni. Šiame programavimo laikotarpė mes daugiau dėmesio turėtume skirti rezultatų vertimą, jeigu norime suvokti lyderio programos poveikio. poveikį, tai e, turime uh, E, sugebėti mm, jį atitinkamai vertinti, tam turime pasitelkti patikimus rodiklius. Savo pranešime nekalbėjau apie Škotijos patirtį susijusią e, su tuo, kad e, susvertiniu lyder programos poveikiu, pritraukiant papildomas investicijas, kuomet uh, tikrai galime e, džiaugtis, kad vienas lyder programos euras ar svaras išleistos pritraukia dar papildomai nuo 6 iki 10 eurų papildomų projektų ir investicijų ir apie tai tikrai reikia kalbėti mūsų diskusijose. Labai ačiū. dar kartą ekspertams ir prie šios diskusijos diskusiją dalyvausiems nariams, jeigu leisite baigsiu svarstyti šį darbo atvarkės klausimą ir galime perėti prie kito darbo atvarkės klausimo, prie antrosios dalies. Taigi, siūlau pradėti diskusijas e, dėl antros temų grupės ir dabar suinteresuoti asmenys galės išdėstyti savo nuomonę. Kalba eina apie tai, kaip lyder skatina naujovių dėgymą vietos lygių. Išklausysime dviejų pristatymų. Nu, o po to pasvarstysime, kaip ateityje galima būtų pagerinti lyder. Ir šiam klausimui skirtos dar dvi prezentacijos. Marija Žuo Butelijų. Ji yra lyder asociacijos kaimo plėtrai pirmininkė asociacija vadinasi EILART, ji yra iš Portugalijos. Prieš suteikdamas jai žodį dar priminsiu, jog dabar suteikiu ne 10 minučių, o 9 minutės 30 sekundžių, prašau. Uh, começo por agradecer ao. Na, pirmiausia, Norėčiau padėkoti Žemės ūkio komitetui bei biudžeto kontrolės komitetui už kvietimą bei už šį klausimą. E, asociacija ELART buvo e, sukurta dar 99 metais, turime daugiau nei 2525 organizacijas, o taip pat e, iš ES ir ne ES valstybių Ir taip, LRT tikslas yra užtikrinti geresnis gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse. Na ir be abejo, e, reikia gerinti priemonės skirtas lyderio programos įgyvendimui. Taigi, kokia dabar padėtis? Mes e, esame sudarę daug partneryščių ir norėčiau pasidalinti e, mūsų analizę dėl lyder evoliucijos. E, aš savo veiklą pradėjau 91 metais nuo tada pagal lyder programą buvo įgyvendinta daug priemonių. Taigi lyder buvo įtraukta į kaimo plėtros e, programų e, sritį. Unidades não completamente concretizadas, a integração do líder nos programas. Taigi, lyder yra be kitako skirta kaimo plėtrai užtikrinti, yra panaudota daug išteklių. Mm, na ir tik tais kai kuriuose valstybėse narėse buvo sėkmingai panaudotos šios lėšos ir bent jau netokiu masu, kaip to būtų norėjęsi. Kaip jau minėjau, lyder inicijuota 91 metais, tai yra pirma tokio pobūdžio iniciatyva ir mes pirmas iki užtikriname uh, e, sąsęs tarp vietos lygio valdžios institucijų ir, viet, ir pilietinės visuomenės uh, e, vadinamai LAD kaimo vietovėse buvo įsteigta jų atsakomybė padidinti, taigi taip buvo principas iš apačios viršų, tačiau tiesą sakant, hierarchijos viršėje esančios struktūros e, rekomendavo tokį metodą, įskaitant ir komisiją. Taigi, lyder yra programa, pirmoji programa, kuri užtikrino tiesioginę sąsą tarp vietos ligmens veikėjų ir ES. Taigi pirmas sėki lyder programos dėka, kai kurie veikėjai, subjektai turėjo tiesioginį sąlytį su Europos Sąjunga. Tai reiškia, e, Europinės investicijos pasiekė kaimo e, vietovės, ne vien tik tais žemės ūkės rytie, bet jos bus skirtos ir pačiams ūkininkams. Na ir dabar e, toliau buvo plečiami tinklai ES su lyder programos pagalba ir tai rodo, kad e, lyder programos e, neapsiriboja vien tik Europos Sąjungai, pavyzdžiui, Mozambikas, e, Kinijos, Kinija, Afrikos šalis, Pietų Amerikos šalis, Moldova, Gruzija taip pat galėjo pasinaudoti lyder programą. Na ir iš tikrųjų E, nesikį buvo kvestionuojama lyder programa, jos veiksmungumas, įgyvendimas, taip pat ir politinės priemonės. Taigi nesikį ši programa ir pagal ją taikomas priemonės veiksmai buvo per, iš, iš naujo vertinami. O kai kalbame apie e, projektus ir lūkesčius e, susijusius su lyder um, poveikiu vietos lygiu, tai ne administracija, vieša administracija yra atsakinga už lyderį gyvenimą. Taigi tikimės, kad per kitą laikotarpį, pavyzdžiui, um, gyvendinimo ir planavimo e, laikotarpį bus labiau suartinti, bus daugiau dinamikos. Taigi mes turime įvertinti viešą politiką, įvertinti ir tikslus. Kaip jau minėjau, e, tikslas yra skatinti kaimo vietovių plėtrą. Reikia pasižiūrėti, ar turimas priemonės ar yra aktualios ir be abejo labai svarbu pamatuoti jų daromą poveikį. Na, žinia, kad reikalingi indikatoriai ir rodikliai tų programų poveikiai įvertinti. Tačiau valstybės narėse strategijos skiriasi ir tiesiog reikia tikrai įvertinti poveikį, pažiūrėk, kiek darbo vietų sukurta, taip pat sudėtingai įvertinti savanoriško darbo mastus, e, ko pasakoje pradėta ir ūkinė veikla. Bet to negalime pamatuoti, kaip e, lyder programų pasakoje pasikeitė mąstysena, mentalitetas. E, tai yra tokios neapčiuopiamas, netiesioginės pasiekmes. Matome, kad e, strategija daugiausiai orientuota į vietos lygmenį ir, aišku, tai atveria įvairių finansavimo galimybių, tačiau europinių lygių neturime susumuotų uh, Um, duomenų. Tačiau, kai kalba eina apie finansavimo paskirstimą, negalima nuolat kvestionuoti lyderio programos. Tai lėšų vis mažiau. Na ir gegužės mėnesį komisijos pasiūlyme numatytas finansavimas, kuris leis uh, įgyvendyti mūsų ambicingus tikslus, tačiau reikia papildomumo. Na ir gaila, kad uh, nėra numatyto atskiro reglamento lyder programos įgyvenimui, tenka dirbti su įvairiais ištekliais, kas reiškia fragmentacija, tai apsunkina darbą. Taigi daug ką dar reikėtų pasiaiškinti ir aš manau, kad tai tikrai netitinka komisijos principo, kad sanglaudos politika būtų atsieta nuo kaimo plėtros e, m, politikos. Na ir šiaip e, mūsų organizacija yra faktiškai kaimo gyventojų, kaimo vietovių gyventojų organizacijų e, ambasadoriai. Reikia tikrai dėti daug pastangų, kad pagerėtų gyvenimo sąlygos kaimo vietovėse. Taigi e, LRT reikėtų stiprinti kaimo vietovėse. E, Na ir e, teritorinė plėtra. Taigi šis politinis tikslas e, šiuo metu susilpnintas. Mes pritarėme parlamentui ir kitoms institucijoms dėl to, kad reikia dėti daugiau pastangų ir nuo 21 metų iki 27 metų finansinėje perspektyvoje numatyti e, daugiau finansavimo, pavyzdžiui, sanglūdas politikai. Na ir mes pasisakymą už tai, kad e, šios dvi svarbios sąjungos politikos kryptis būtų gerai parengtos, būtų užtikrintas geresnis koordinavimas. Na, o lyder paskutinėsis priemonės tikrai mums pasitarnautų. Ir taip galėsime gyvendinti savo tikslus. Problemos kaimo vietovėse yra labai sudėtingos įvairialybės. Ir kalba eina ne vien tik apie um, pirmą BŽP ramstį ir kaimo plėtrą, taigi reikia paremti šią sritį, e, pavyzdžiui, e, kultūrai, aplinkosaugai ir ūkiui. Reikėtų e, numatyti finansinius bei kitokius išteklius, reikėtų skirti desnį finansavimą. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad administruojančios institucijos geriau koordinuotųsi, kas dar neužtikrinta. Labai daug biurokratijos, tikrai biurokratinė našta per nelik didelė. Ir tai reiškia, kad e, mūsų organizacijos faktiškai negali veikti. Taigi reikia supaprastinti procedūras ir tai turėtų būti privaloma mo pobūdžio tenka bendradarbiauti su daugybė partnerių, skatinant kaimo vietovių plėtrą. Taigi šie partneriai turi turėti galimybę veikti nepriklausomai. Tai yra sudėtinga užduotis, kurios tikslas atnaujinti lyder. Na taip, Europinių lygių vyksta diskusijos, sekame jas. Tiks, taip pat Galima pasinaudoti ir vietos lygio veiksmų grupių patirtimi. Mes parengėme dokumentą skirtą lyder ateičiai Europoje. Ta dokumentą atsiuntėme tiek valstybėms narėms, tiek parlamentui, tiek ir komisijai. Taigi mes siūlome tokį modelį, kuris leistų supaprastinti lyder programą mus įgyvendimą, viso įgyvendinimo grandinė, taip pat reikėtų numatyti lyder rezervą struktūrų, struktūrinėse fonduose ir kitose fonduose. Taip pat kiekvienai šaliai nariai reikia parengti operacinę programą mm, ir reikia numatyti tik tais vieną atsakingą administruojančią instituciją. Tai jau pažiūrėjau padaryti Švediją. Na, o vietos veiksmų grupės e, turėtų taikyti paremiamasias priemonės Ir negerai, jeigu administruojančios įstaigos um, tiesiog teiks nurodymus ir, pavyzdžiui, visai neseniai vyko um, konferencija, buvo gausus dalyvavimas ir buvo įvertintas e, lyder taikymas praeitie ir dabartyje. Taigi, iš esmės, plačiai palaikomi mūsų siūlymai pagal BŽP politiką skiriama vis mažesnis finansavimas iš biudžeto. Taigi kyla pavojus, kad ne visos valstybės narės pasinaudos 5 e, procentais iš EFRE lyderio programų gyvendimui. Komisija nurodė, jog valstybės narės privalo bendradarbiauti, tačiau reikėtų pasižiūrėti, ar tikrai šis metodas bus taikomas. Nuo 5 iki 10 procentų Štai toks turėtų būti minimalus e, lyder finansavimas, 80 procentus bendras finansavimas lyder išlaidoms. Taip pat reikia analizės vietos lygių, bet to reikia sudaryti galimybės lankščiau panaudoti šias lėšas. Mes siūlome, kad reikėtų sugrįžti prie lyder ištokų. Esame įsitikinę, jog e, vietos lygių 30 e, metų įdirbis turėtų būti tai panaudotas ir reikėtų išsaugoti mažas bendruomenės. Taip. E, e Iššūkis yra tai, kad Europas susideda iš daug valstybių narių, daug regionų, vietos lygio administracinių vienetų, tačiau visi turi bendradarbiauti. Taigi reikėtų įtraukti vietos gyventojus įgyvendinant politinės priemonės. Tai yra labai svarbu tam, kad e, būtų užtikrintas šių priemonių veiksmingumas, o taip pat, e, kad būtų užtikrintas piliečių pasitikimas ES. E, štai tokie, su tokiais iššūkiais susiduria tiek Europa, tiek ir visa planeta. Vietos veiksmų grupės per darbo tvarkę 2030 galėtų daug ko nuveikti, turėtume rasti atsakymus į naujus iššūkius ir turėtume būti solidaresni ir <sighs> nuosaikesni. Koju dabar pasisakys ponas Ricardo Fardžionė. Dešimt minučių. Sì, eh, grazie molte, grazie Presidente, grazie per l'invito e grazie illustri. Ačiū pirmininkė už kvietimą, dėkoju parlamento nariams. Aš bandysiu per 10 minučių viskam papasakoti. Pirmiausia, labai trumpai pristatysiu mūsų patirtį kaip lyder programai įgyvendinama Italijoje. Atkreipsiu dėmesį į kai kurios trūkumus, sunkumus ir galiausiai pereisiu prie išvadų ir siūlymų. Dėl to, kaip žūp po 20 metų galėtų irgi būti formuojama ir kaip atitinkamai į ją integruojama lyder programa. Daugiau nei 3000 kaimo plėtros kaimo plėtros fondų lėšų programų yra finansuojama. Tai yra kur kas mažiau nei yra skiriama, pavyzdžiui, žuvinkystės ar jūrų fondo lėšų atitinkamiems projektams įgyvendinti. Taigi, matome čia, kiek projektų kiekvienoje valstybėje narėje ir matome, kad daugiausia viskas vyksta nedidelėse šalyse. Ir daug šalių sudaro tą šalių grupę, kur nedaug yra tų projektų įgyvendinama. Ir iš to, aišku, reikia pasimokyti. Jeigu pažvelgtumėme į tai, į, į tai kokia buvo lyder programos struktūra iki 20 metų, matome, kaip lėšos skirstomos. Ir vėlgi čia galime aiškiai suprasti, kokia situacija. Toliau, kaip teikiamos paraiškos lyder programos struktūra finansavimui gauti Italijoje. Čia yra ir siūlymų, kaip būtų galima pagerinti tos projektus per kitą finansavimo laikotarpį. 200 vietos veiklos grupių pripažino, kad 1,2 e, milijardo eurų iš viso skiriama lėšų. Tai yra 5,8 procentai visų lėšų, kurios gali būti skiriamos pagal kaimo plėtros fondą. Ir Matome, kad pastaruoju metu tas e, lėšų panaudojimas išaugo šiek tiek, bet vis tiek matome, kad įsisavinimo lygis vis tiek dar nepakankamas, nesusidurėma su kliūtimis ir jas reiktų pakoreguoti. Italijoje regioninių vietos veiklos grupių programų įgyvendinimas matoma žemėlapyje ir matome, kad regionuose situacija skirtinga, maždaug pusė kaimo plėtros programų kai kuriuose regionuose yra įgyvendinama, jeigu pažvelgtumėme į skaičius, nuo 6 iki 8 procentų tamsiai žalias spalva pažymėtos tos vietos. Ten matome, kiek yra realiai investuota vietos veiklos grupių. Ir tokiu būdu galime suprasti, koks yra įgyvendinimo mastas. Ir čia matome tokią bendro pobūdžio problemą dėl įsisavinimo iš kaimo plėtros fondo. Daugiau nei 60 procentų lėšų, kurios yra skiriamos vietos veiklos grupėms Italijoje, tai yra tos grupės, kurios buvo pripažintos ir ankstesnėme programavimo laikotarpyje, tai reiškia, kad tokiu būdu užtikrinamas testinumas nuo vieno programinio laikotarpio iki kito. Ir tos sumos, kurios yra skiriamos valdymui, gan didelės. Tik 13 procentų pripažintų vietos veiklos grupių veikia vietoje, vietos regionuose. Taigi matome, kad čia yra toksai svarbus ir finansinis matmuo Italijoje. Ir matome, kad situacija labai nevienoda, yra daug susiskaldimo. Bet bendrai kalbant, nepaisant to, kad situacija netolygi, vis tiek įgyvendinimas vyksta ir nuo 19 metų pagal lyder programą vertinsime bendrus žodžius 1,2 milijardo, toks būtų, tokia būtų bendra suma ir tai matyt ir rodo, kad gyvendinimo sunkumų egzistuoja ir galbūt tai nėra vien tik tai Italijai būdinga problema. Ir tai tikriausiai, taip yra tikriausiai dėl to, kad nėra tokio testinumo Europoje. Tas būdinga visoms šalims ir nepaisant to, kad galbūt panaudojama daugiau lėšų, bet 6,1 milijono toks čia būtų asignavimų vidurkis. Tai mes matome vis tiek, kad mažiau yra tų ir lėšų įsipareigojimą, e, įsipareigojimą skirti, dėl to, kad įsisavinimas nepakankamas. Kol direktai mes e, bandėme labai detaliai vertinti situaciją, pažiūrėti, ar buvo pasiekta pažangos, naudojant e, lėšas. Ir čia yra žemėlapis, kur matote, kokia yra situacija kiekviename regione. Ir yra nemažai regionų, kurie atsilieka išlaidų prasme. Ir taip pat čia matote regionų sąrašą. Tai yra 19 priemonės įgyvendinimas ir čia tiesiog skaičiai pateikiami apie kiekvieną regioną ir paskutinėje paskutinėme stulpelėje, prieš paskutinėme stulpelėje yra pavaizduota, kiek yra tų vietos veiklos grupių viename ar kitame regione. Na, o šioje skaidrėje matote palyginimus. Uh, čia, kai buvo pradėtas projektas, kad būtų įtraukiami ir jauni ūkininkai, kurie tik tai pradėjo užsimti ūkininkavimu. Na ir kaimo plėtra, kiek lėšų skiriama tam, kad jauni ūkininkai būtų pritraukti. Čia tos lėšos mažesnės nei kalbant apie vietos veiklos grupės, o per dabartinį laikotarpį akivaizdu, kad yra sunkumų tvirtinant visas tas paraiškas, kurios yra gaunamos iš jaunų ūkininkų. Trisdešimt tūkstančių paraiškų buvo gauta, taigi įsivaizduokite, kiek, koks yra susidomėjimas ir poreikis. O vietos veiklos grupėms tikrai sudėtinga netgi su tuo susitvarkyti. Taigi šioje skaidėje matote priežastis, kodėl stringa įgyvendinimas Italijoje 17-20 metų laikotarpiu susidūrėme ir su funkciniais sunkumais ir dėl to nebuvo galima visų lėšų panaudoti. 20 procentų lėšų buvo skiriama valdymui, publikacijoms ir panašiai. O mes norėjome, kad daugiau lėšų būtų skiriama ūkininkavimui, kad ūkininkai gautų daugiau pinigų. Ir vietos veiklos grupės, ne visos jos yra orientuotos į žemės ūkį. Ir tai yra dar viena įdomi pastaba, įdomus pastebėjimas. Taigi, tos procedūros yra sudėtingos praaiškų teikimo ir kartais per daug biurokratijos. Ir man atrodo, apie tai kalbėjo ir kiti kalbėtojai. Taigi daug ką būtų galima pagerinti ir supaprastinti tas biurokratinės procedūras. Ir išvados dabar, kad neviršinčiau kalbėjimui skirto laiko. Kopakogeka mano, kad valstybės narės pačios turėtų nuspręsti, kiek lėšų bus skiriama lyder programai, kad tokį sprendimą, kad minimalus, vietoj to, kad minimalus, minimali suma būtų numatyta iš kaimo plėtros fondo, aš manau, kad geriau, kad valstybės narės nuspręstų dėl to, kiek skirta būtų lyder programai, atsižvelgiant į savus ypatumus, kad nebūtų privaloma 5 procentus išteklių skirti. Aš manau, kad geriau būtų pritraukti ir kitas, kitus fondus, pavyzdžiui, sanglaudos fondas, fondo lėšas, nes yra tam tikrų besidubliuojančių tikslų, kurių siekiama ir pagal vieną ar pagal kitą fondą. Ir tai būtų galima suderinti, tada reikštų, kad ir procedūros būtų paprastesnės. Ir pabaigai dar vienas pamastymas. Reiktų sumažinti funkcinės išlaidas, valdymo išlaidas vietos veiklos grupėse ir taip pat didinti sumas, kurios galiausiai patenka į žemės ūkį. Tiksliai 10 minučių kalbėjote, labai puiku. Ir kad mūsų posėdis būtų įdomesnis, aš dabar norėčiau kaip pirmininkas šiek tiek pakeisti kitų kalbėtojų tvarką ir Paulo Soto suteikti žodį pirmajam, o po to Robertas Liukešas gaus žodį. Ar nieks neprieštarauja?

Ačiū, kad pakvietėte dalyvauti šiame svarbiame sustikime. Aš pristatysiu savo asmeninį požiūrį, bandydamas daryti tam tikras išvadas iš savo asmenės patirties. Aš buvau vienas iš lyder programos administratorių Ispanijoje, dabar dirbu programos susijusius su kaimo plėtra ir e, norėčiau padaryti tam tikras išvadas, vertindamas patį praeitį ir pristatyti kelias idėjas ateičiai. Jos yra čia susumuotos, pristatysiu jas atskirai, po to išsameu, per daug informacijos turiu savo prezentacijoje tai turėsiu kai kurią praleisti. Manau, kad du svarbiausios diskusijos elementai susijęs su rezultato vertinimu ir kita susijusi su uh, gebėjimu pasiekti rezultatus, aš kalbėsiu apie gebėjimą pasiekti, tačiau e, šitą aspektą vienas kitam neprieštarauja. Aš apriepsiu visą laikotarpį šioje skaidrėje, matote, e, kaip lyder programa augo ir e, pirmasis augimo laikotarpis buvo galbūt palyginamas su vaikystė. Tai yra pirmasis tulpelis, antrąjį būtų galima prilyginti e, paauglystai, na, perėjimas iš vaikystės į paauglystę galbūt nebuvo sudėtingas, tačiau didesnė problema buvo tapti e, jaunų suaugusių e, lyder programai, arba suaugusių jaunuolių. Kuomet aš buvau lyder programos administratorius, buvo e, labai svarbu prisiminti, kad tais laikais e, nevyko joks kaimo turizmas prieš 25 metus, e, nebuvo skatinama vietos produktų gamyba ir per tą laiką dešimt kartų padidėjo vietos gaminių apimtis, išaugo kaimo turizmo infrastruktūra nu, nuo, nuo 150 iki 2000 e, e, viešbučių ar kaimo turizmo e, sodybų ir lyder programa buvo ta, kuri išjudino visus šios procesus. Mes ieškojame verslininkų, suvesdavome žmonės, skatindavome jų tarpusavio kontaktus ir šie procesai nebūtų vykę, jeigu mūsų ten būtų nebuvę. E, kas buvo mūsų sėkmės raktas pirmiausiai investicijos į e, patrauklumą ir e, pajėgumus, taip pat sugebėjimas derinti tarpusavį švelnesias ir griežtesnės priemonės pritaikyti, prisitaikyti prie vietos poreikių. Mes mokėjome paramą pakankamai greitai, veikėme greitai, galėjome pasitelkti kaimo plėtros, socialinį regionų plėtros fondus, derinome veiksmus tarp atskirų institucijų toje pačioje vietovėje, taigi ir turėtume išlaikyti tuos savo bruožus iš toliau. Tai yra tik tai grafinė išraiška viso šio proceso, galite pamatyti, kad e, e, kaip bendruomenė gali pasinaudoti lankščiomis priemonėmis, e, e, siekdama įgyveninti savo idėjas e, atitinkamai didesnių mastų. Dabar pereikime prie lyder programos observatorijos, kurios veikla taip pat dalyvau. Norėčiau du aspektus pabrėžti susijusius su jos veikla. Reikia pripažinti, kad lyder savo laiku ir dabar yra vienintelė ES mastu veikianti programa, kurią įgyvendinant institucijos pasiteik, pasitikė vietos bendruomenėmis tiek e, primant strateginius sprendimus, rengiant strategijas ir atrenkant projektus. Tai yra labai e, svarbus žmogiškasis, e, žmogiškojo kapitalo faktorius, reikia jį stiprinti. Antras aspektas, aiškiai matome, kad lyder buvo ne tik mechanizmas kurį pasitelkus buvo galima standartinės priemonės įgyveninti, tai yra laboratorija, kuri remia e, perinamo laikotarpio e, priemonės ir padeda jas vystyti. Tai yra vietos ligmens demokratijos laboratorija ir tai yra labai svarbu pabrėžti dabartinėmis aplinkybėmis. Tai yra laboratorija, kuri sujungia vietos bendruomenės su europiniu lygmeniu. E, aš nekalbėsiu apie savo patirtį e, žvėjų e, žuvinkystės regionuose. Noriu pasakyti, kad tuo metu palaikėme labai glaudžius tarpusavio ryšius su e, žvėjais, kuomet lyder programa buvo pradėta taikyti platesnio masto kaimo vietovių plėtrai, buvo labai svarbu integruoti e, žvejybos sektorių taip pat į atitinkamą teritoriją ir būtent e, tą žinią jums norėjau dabar perduoti. Kitas etapas kaip minėjome, 2007-aisiais žengėme labai rimtą žingsnį į priekį, lyder programos apimtis padvigubėjo, pradėjome veikti didesnėme skaičiuje kaimo vietovių. Buvo pasakyta, kad lyder programa nebuvo įgyvendinama, e, kuriant pridedamąją vertę. Iš tiesų, e, tuo metu buvo paskelbtas svarbus, e, svarbi ataskaita ir pagrindinis jos rezultatas buvo e, e, komisijos parengtas reglamentas ir gairės, kuriuose buvo išsamei paaiškinta, kaip reikia pagerinti situaciją. Tai turime auditorumo ataskaitą, į kurios išvadas tikrai buvo atsižvelgta, tačiau iš tiesų ne viskas vyko taip, kaip tikėtasi. Ir e, mūsų ketinimai visais lygmenimis buvo e, labai geri, tačiau e, susidūrė su tam tikrais e, sudėtingumais. Šioje skaidrėje raudona spalva matote informaciją apie tai, kad buvo atlikta apklausa 700 su lyder programa E, susijusių e, institucijų ar struktūrų ir keturi penktadaliai skundėsi penelik didelė biurokratinė našta. Jeigu vertintume lyder programos įgyvendinimą ir principus, tai pamatytumėte, kad vieni svarbiausių principų e, buvo galimybė remti inovacijas ir bendradarbiavimą. Ir E, tie principai e, yra sunkiausiai gyvendinami, atsižvelgiant į apklausų rezultatus. Šios lentelės apačioje pateikiami skaičiai atspindi skirtumus tarp valstybių narių. Jie yra didžiuliai siekiant inovatyvių e, sprendimų geriausiose valstybėse narėse. Galima tą padaryti šimtų procentų, blogiausiose valstybėse narėse ta dalis siekia tik 11 procentų. Dabar perėsiu prie kai kurių pasiūlymų, kaip ateitie pagerinti situaciją. Pirmiausiai reikia suteikti galimybės lyder programai veikti tose sritise, kuriuose jį gali veikti geriausiai, pasiekti geriausių rezultatų. E, Aš išsamiau dabar tai nekalbėsiu, tačiau pateikiu savo prezentaciją nuorodas, kur galite gauti papildomus informacijos. Pavyzdžiui, Graikijoje buvo sukurta vietos maisto produktų ekosistema, Vokietijoje bioenergetikos kaimai sukurti Velse, žiedinė ekonomika, Prancūzijoje daug dėmesio skirta e, e, skaitmės ekonomikos aspektai, naujoji išmanių kaimų koncepcija, parama plačiajuoščiam e, interneto ryšiui kaimo vietovėse prietaikų naudojimui. Tai yra naujos e, <clears throat> iniciatyvos, naujos kryptis ir lyder programos e, grupės jau dabar prisideda prie šių iniciatyvų gyvendinimo, jas skatina. Mums reikia pasidaryti joms kuo tinkamesnės sąlygas šiai veiklai. E, čia skaidrė pristatoma mūsų administracijos <clears throat> struktūrų vizija. E, pirmiausia, reikia išbandyti naujas koncepcijas, e, finansuoti programinę įrangą, kabutėse, ir tą <clears throat> kietąją dalį, materialiąją dalį. Perinkime Pereikime dabar prie rezultatų vertinimo. Aš pritariu daugumai išsakytų vertinimo apie tai, kad reikia dar daug ką nuveikti, siekiant apibrėžti e, tą sukūrimąją e, pridedamąją vertę ir tam reikalingi atitinkami rodikliai. E, Šią skaidrę matote spontaniškai atliktos, at, at, atlikto tyrimo rezultatus. E, Silankėme devyniose e, projektuose Austrijoje. Buvo sukurtos tik devynios darbo vietos, tačiau projektai nebuvo skirti darbo vietoms kurti. Tačiau įvertinkite kitus aspektus. 51 tūkstantis e, neatlyginamų darbo valandų, 544 partneriai, 250 naujų grupių sukurtų trūksta sąsajos užtikrintos su kitais projektais ir tai yra tas apčiuopiamas rezultatas ir galima jį apskaičiuoti. Ir baigdamas noriu pristatyti kelias išvadas ir rekomendacijas, kurias parengė mūsų dalyvė dalyvavę Austrijoje vykusiame seminare svarbiausias dalykas yra patvirtinti tokias taisyklės, kurios e, būtų e, pritaikytos prie užsibrėžtų tikslų. Taigi svarbiausias dalykas buvo atskirti e, lyder programai skirtas taisyklės nuo tų kitoms programoms taikomų taisyklių e, srauto, e, taip pat e, nustatyti tinkamai veikiančią lyder programos metodikos įgyvendinimo sistemą, įgyvendinti kolektyvinius nedidelio masto projektus. Uh, uh, kaupti tinkamą e, patirtį. Na, teoriškai tos projektus galima įgyveninti skirtingos šalyse, tačiau praktiškai labai sunku tą padaryti. Įtraukti žmonės e, vietose dirbančius į taisyklių E, kūrimą, iš tiesų ne visus iš jų, tik tuos, kurie tuo suinteresuoti, tačiau tokiu būdu mes sugebėtume užtikrinti, kad visa sistema sklandžiai veiktų, visos jos grandis, vietos, regionis, nacionalis, tarptautinis lygmuo tam, kad būtų galima pasiekti užsibrėžtų tikslų. E, ketvirta. E, kaip buvo minėta, būtina daugiau pastangų e, dėti <clears throat> parengiant rodiklius, pagal kurios būtų galima įvertinti lyder programos finansuojamų projektų rezultatus ir tikrąją pridedamą vertę. Na ir galiausiai e, nepakanka vien tik tai parengti gairias, surašyti jas ant e, popieriaus, įtraukti į reglamentus, juos e, reikia ir įgyveninti jų laikytis. Ir čia iškyla uh, į viešumą uh, kaimo vietovių tinklų uh, svarba ir jų vaidmuo. Ačiū. Ačiū ponui Soro. Iš tiesų mane labai sujaudino jūsų pirmas pateiktas pavyzdys, kuriame minėjote vyšnės ir tikrai e, e, e, mūsų komiteto nariai tikrai e, tokią metodiką e, paremtų, tačiau nes nepasakokite apie ją, Teresai mėnesį galėtų šią metodiką netinkamai interpretuoti. Dabar Robert Lūkis, mūsų paskutinis kalbėtojas. Ich bin Robert Lukisch aus Österreich. Mm, kalbėsiu vokiškai. Esu Robertas Lukišas iš Austrijos. Taigi kolegos jau daug kalbėjo apie tai, kaip vertinti lyder įgyvendinimą sutinkamai su kaimo plėtros programomis. Taigi labai norėčiau padėkoti už galimybę šiandieną kartu su jumis aptarti svarbę temą. Na, lyder buvo sukurta kaip bendrijos iniciatyva praeitame šimtmetyje, dešimtame dešimtmetyje, tuo metu būtų e, įvairių Europinių iniciatyvų, net 13 vienu metu. Na ir šiomis bendrijos iniciatyvomis buvo siekiama štai ko. Pirmiausia, jų dėka buvo siekiama rasti sprendimus e, atitinkančius e, specifinę situaciją, sprendimus visoje Europos Sąjungai, taip pat tai buvo galimybė išbandyti naujus e, politinius sprendimus, jos buvo savotiškai eksperimentinės iniciatyvos, o taip pat tai leido per, be kita ko, kurti tinklus, keistis patirtimi, bet tų vietos lygių iniciatyvų. Tai be Interreg ir Urban e, Leader yra ta iniciatyva, kuri išliko ir 2007 metais viskas buvo apjungiama, mm, daugelio bendrijos iniciatyvų nebeliko ir Leader ir vienintelė programa, kuri išlaikė iniciatyvos charakterį. Tai yra teorija, tai yra e, metodas, o taip pat ir paramos priemonė. Štai šiuos bruožus apjungia Leader. Na, aš manau, kad uh, yra trys dalykai, kurie ypač įtakoja lyder įgyvendinimą. Jų dėka jį ir išliko. Pirmiausia, lyder sudaro sąlygas socialiniams inovacijoms. Inovacijos tai yra vienas iš pagrindinių lyder principų. Tačiau e, tai nereiškia, kad technologijas, nes ekonominės e, technologijos pirmiausia yra dėmesio centre pametinti iš akių tvarumą, darnumą. Ne, Galvokime apie aplinkosaugą, dirbtinį intelektą, socialinę žiniasklaidą. Tai taip pat naujovės, tačiau tai nereiškia, kad jos duoda gerų dalykų. Gali būti taip, gali būti kitaip. O kai kalbame apie socialinės inovacijas, tai pagal apibrėžti tai jau reiškia, kad uh, jų dėka bendrijos gyvenimas, bendras gyvenimas yra pagerinamas, sustiprinamas, sustiprinamas socialinės anglauda, kitaip negalima kalbėti apie socialinės inovacijas. Taigi, žiūrint iš šios perspektyvos, e, lyderis sudaro sąlygas socialiniams inovacijoms, kurios leidžia toliau vykdyti kitokias ekonominės, technologinės e, inovacijas. Be to, lyder pirmiausia orientuojasi į išsilaikymą tokius specifinius iššūkius, su kuriais susiduria vietos, teritorinio, nacionalinio lyg, regionų lygmens veikiai ir siekime bendrai parengti sprendimus, specifinius sprendimus sutinkamai su poreikiais. Ir vietos lygio bendrijos yra pagrindinis subjektas, kuris prie to prisideda. O lyder taip pat dar yra ir metodas. Metodas tai reiškia, kad yra bendrai derinami e, lyder principai, tai yra, kad orientuojamas į vietos ar regionų lygmenį, taip pat gyvendinamas naujovės, vadovaujant partnerystės principų, vietos partnerystės principų taip pat taikomas. E, daugia tarpšakinis principas e, integracijas, taip pat integracija, tai yra, kad e, sprendimai taikomi neapsiribojant vietos lygių, vienu, vien vietos lygių. Na ir dar praeitame dešimtmetyje buvo dar vienas e, principas, kuris dėja šiek tiek pamestas iš akių, tai yra decentralizuotas finansavimas. Mm, ir e, laikotarpį tarp 7-13 metų šis principas buvo šiek tiek dinga, dingęs ir dabar vėl jis yra trauktas į naują reglamentą, kur nurodyta, kad e, vietos lygio partnerystės yra pilnai atsakingos už e, vietos lygio vystimasi strategijų kūrimą ir gyvenimą. Taigi aš manau, kad tai yra vienas iš dar nau, yra vienas iš svarbių aštuonių praktinių ar pra, operatyviniu principu. Nes jeigu e, nesilaikoma šio principo, tarsi paminami ir kiti septyni principai. Lyder taip pat yra ir teorija, ir tai beje svarbu galvant apie vertinimą. Taigi mes, vertitojai, visuomet vadovavomės įgyvendimo teorija, tai yra pagal kokią logiką sukurta paramos programa. Mes turime įvertinti, ar ta hipotetinė logika pasitvirtino. Ir daryti išvadas dėl to, kaip galėtume patobulinti teoriją ir hipotezę, galvojant jau apie tolimesnės taikymo priemonės. Taigi, ir vertintojų tarpe yra visiškai aišku, jog uh, E, lyderis sėkmę sąlygoja jos taikymo metodas. Gal tas tai skamba šiek tiek e, sudėtingiau, netaip jau lengva pa, viską pamatuoti pagal ekonometrinius principus, nes E, kartais, tarkim, jeigu investuoji į bendradarbiavimą, tačiau rezultatas vėlgi yra rezultatas. Jeigu aš skatinu dalyvavimas, kad dalyvavimo e, procesą, tai rezultatas platesnis dalyvavimas. Na ir tik tais poveikį jau tuomet galima pamatuoti, kaip buvo uh, vietos lygių panaudotas gautas rezultatas. Tik tais tai galima mm, įvertinti. Ir tai kelia problemų, jeigu per nelik siaurai žiūri įvertinimą ir faktiškai vien tik mechaniškai bandai įvertinti rezultatus. Nes vertinimas yra mokslas, ko ne savaime, kaip toks hybridinis mokslas ir kontrolė, e, ekonominiai aspektai, makroekonominiai aspektai, teorijos, visą tai apjungiama atliekant vertinimą. Na, nu, jeigu pažvelgsime į lyder, tai pirmiausia, reikėtų įvertinti intervencijos teoriją vietos e, vystimosi strategijų dėka, jų gyvenimo projektų dėka, samoningumo, informavimo e, e, kampanijų dėka, kurias vykdo vietos veiksmų grupės, o taip pat per paramos priemonių rinkinį ir viskas prasideda nuo administravimo įstaigų iki žemesnio lygio organų. Visą tai apsprendžia lyder sėkmė trėsi veiklos sritise. Pirmoji veiklos sritis - tai socialinio kapitalo praturtinimas. Socialinį kapitalą įmanoma pamatuoti. Jį galima suskirstyti į tai, kas priskirtina tinklams, o ir į tą sritį, kur yra priskirtina e, etiniam norma, normavimo mm, pobūdžiui. Antras - tai yra valdymo pajėgumų stiprinimas. Tai galima apibūdinti kaip vie, viešo privataus ir sektoriaus priva, pilietinės visuomenės veikėjų bendradarbiavimo rezultatą. Trečia veiklos rytis. Pagal intervencijos teoriją lyder pasiekoje užtikrinama, kad projektai būtų pažangesni ir įtraukesnesni. Tačiau per intervencijos teoriją, jeigu apskritai tai manoma įvertinti tik tai šią trečią sritį, tai iš tiesų ir buvo padaryti, aš pats prie to prisidėjau, e, prisidėjau prie kaštų ir naudos analizės rengimo. Na ir kai jau bandai įvertinti platesnę lyder programų analizę, Tai ją ja, galima lyginti su e, veiksmais iš kitų nei lyders ryčių. Ir tuomet jau tenka konstatuoti, kad e, projektai pritraukia daugiau privačių investicijų ir labiau mobilizuoja, paskatina įnešti privatų indėlį nei kiti projektai. Taip pat e, infrastruktūros ar paslaugų teikiai taip pat teigiamiau žiūri į lyder projektus, nes ir patys prie jų prisideda, prie jų gyvenimo, bet to lyder projektai pritraukia ir kitus. Ir net ir mažumas tu panaudotos lėšos duoda didesnį rezultatą. Pasidomėkite Saksonijos administravimo įstaigų ir, pavyzdžiui, 41 procentų e, lėšų skirtų kaimo e, plėtrai yra skirti lyder projektams projektams. Viskas, kas turi projektinį pobūdį, suskirstyta į 20 veiksmų ir labiausiai ir nudžiugina ir nustebina tai, jog administracija labai aiškiai įvertina, e, kas bus skatinama, kas bus remiama, nes ji labai atidžiai at, e, atsakinga už biudžeto panaudojimą, joms skirtų lėšų panaudojimą. Na, o jeigu e, statistinių duomenų dėka kažko negali pamatuoti, vertintų, tai neturėtų trikdyti. Pavyzdžiui, e, humanitarinių mokslų srityje yra ir kitų e, vertinimo metodų, pavyzdžiui, rezultatų vertinimo geografija, tipologija ir taip toliau. Egzistuoja metodai, tačiau jie ganėtinai menkai taikomi, bet jais galima būtų pasinaudoti. Taigi mes darome prielaidą, jog lyder reiktų išrasti, jeigu lyder neegzistuotų. Ir tikrai vien tai, kad vis didėja vietos veiksmų grupių skaičius, laikai bėgant, pane Hoslė apie tai kalbėjo, taigi, nežiūrint kritikos, kad vis dėlto visi ir toliau tiki šiuo principu ir vietos ligmens subjektai to niekuomet nepamiršta, tai tik ir pačia Europos Sąjunga, tai retai nutinka vietos lygių. Taigi, e, manau, kad e, tai reiškia, kad reikia vadovautis lydė principus. Pavyzdžiui, e, tikrai stengiamės e, vietos lygių e, E, formuoti politiką decentralizuotai, sudaryti tinkamas sąlygas. Taip pat manau, kad vietos lygių reikėtų dėti, dėti, teikti daugiau dėmesio švietimo, mokymo e, aspektui, mokyti tas žmonės, kurie savanoriškai įgyvena strategijas. O taip pat turėtume skatinti tinklų kūrimą europiniu lygiu, nes kalba eina ir apie mm, gerosios praktikos, informacijos menus, kas įgalina žmonės toliau viską sėkmingai gyvendinti. Jeigu visą tai e, pritaikysime prie vietos sąlygų, ar tai būtų pakrantės regionas, kalnų regionas ir taip toliau, taigi aš manau, kad taip užtikrinsime tolimesnį mokymosi šis jie srityje bei geriau informuosime apie tai, ką lyder ir dėka jau pavyko pasiekti. Ačiū. Dabar praleisiu stambesnės frakcijas, pona Celler ir pona, pona Hausling ir suteiksiu žodį ponui Flanaganui. Ačiū, trumpas klausimas, atsižvelgiant tai, ką pasakė kolega iš Italijos. Jis minėjo 20 procentų skiriama administravimo išlaidoms. Ar taip yra Italijoje, ar toks yra bendras skaičius, ar čia tik tai Italijos Italijai būdingas skaičius? Toks klausimas. Jeigu daugiau klausimų nėra, tuomet aš norėčiau paklausti, ar ekspertai prelegentai norėtų atsakyti, kokia tvarka, gal ta tvarka, kaip kalbėjote. Na taip, klausimas buvo Italijos atstovai. Pone Flanaganai, gal galėtumėte pakartoti klausimą? Pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Jūs minėjote, kad 20 procentų skiriama administravimo išlaidoms. Ar taip yra Italijai, ar čia yra bendras ES skaičius? man atrodo labai svarbu daryti skirtumą tarp administravimo ir aktyvinimo, nes vietos veiklos grupės iki 25 procentų lėšų gali, būti, gali skirti įnamosioms išlaidoms ir panašiai. Ir nedidelė dalis skiria, nemaža dalis skiriama tam, kad būtų, kad regionas vietovė taptų gyvybingesnė. Nežinau skaičių kitoms vietoms, kokie, kokie yra skaičiai kitose vietose. pastarosios studijos ir vertinimai rodo. Na, aš visuomet džiaugiausi, kad iki 25 procentų buvo padidintas e, tas skaičius pagal reglamentą, bet e, jeigu pakalbėtumėte su lyder vykdytojais ir vadovais, darbuotojais, jie visi sako, kad daug susirbė ta, demokra... ta biurokratinė, tas biurokratinės popierizmas ir jie nori nuo projektų savininkų kažkaip nutolti ir jie nori gauti laiko pajėgumų kūrimui ir reklamavimui šalia to, kas daroma įgyvendant projektą, tačiau tam nelieka lėšų ir laiko dėl to, kad biurokratinės pareigos yra labai didžiulės, yra daug tos biurokratijos. Taigi tikrai labai gyvybingos diskusijos, nes ir ponas Celer dar paprašė žodžio. Ačiū, pirmininkė. Netidžiai klausiausi ekspertų pranešimų, dėja nesu Žemės ūkio komiteto narys, e, tačiau dirbu biudžeto kontrolės ir regionų plėtros komitete. Klausimas, kuris man nuolat kyla, yra susijęs būtent su lyder programą įgyvendinant e, aptinkamų e, klaidų skaičiumi, kuris yra didesnis nei įprastas vidurkis ir skundėtės e, didelė biurokratinė našta. E, lyder programos e, įgyvenant lyder programą, taigi reikia galvoti apie procedūrų supaprastinimą, manau, bet čia taip pat reikia išspręsti ir tam tikrą pasitikėjimo ar tikėjimo klausimą. Manau, kad kaimo vietovių plėtrai skirtos programos yra sudėdamoji e, <clears throat> taip pat ir tam, e, tam tikro erdvių planavimo programos dalis. Kolegos kai kurie mano, kad reikia įtraukti jas į antrąjį ramstį, tačiau aš vis tik tai manau, kad e, tiesioginės išmokos yra kitokia parama nei parama kaimo plėtros programoms. Šias programas reikia įtraukti į e, bendrąjį finansavimą taip, kad jų įgyvenimo procedūras būtų galima sulyginti tarpusavyje ir būtų galima geriau derinti e, regioninio vystimo programas su kaimo vietovių plėtros programomis. E, kaip vertintumėte tokią mintį? Ačiū, ponė Celler. Du ekspertai jau paprašė žodžio atsakymams. Šabotelį pirmasis. Pirmoji tiksliau. Uh, norėčiau sureaguoti į tą pirmą klausimą dėl 20 procentų administraciniams kaštams finansuoti. Aš tiksliai nežinau, bet žinau, kad tas 20 procentų klausimas prastai yra susijęs dar ir su nenumatytomis išlaidomis. Tai gal net tada 25 procentus e, siekia tos išlaidos. Ir žinome, kad tos komandos, kurios dirba vietoje, tikrai kuria darbo vietas kvalifikuotas darbo vietas kaimo vietovėse ir čia irgi yra puikia galimybė kaimams, kaimo vietovėms. Ir aišku, mes turime bandyti išspręsti tik tai tas likusias kai kurias problemas. O kitas klausimas. Aišku, kaimo plėtra yra labai svarbu, ta prasme, kad kaimo plėtros fondui reikalinga didesnė parama, kad mes galėtumėme užtikrinti tą plėtrą, nes priešingo atveju bus vyks e, plėtra, bet nebus atsižvelgiama į tris reikiamus ramšius, ta plėtra nebus tvari. Taigi mes turime apginti tą finansavimą, kad galėtumėme suteikti visą reikiamą parmą vietos veiklos grupėms. Ačiū, ponas Parčionį. Dėkoju. Aš irgi norėčiau sureaguoti į klausimą dėl 20 procentų, nes tą skaičių aš pats pateikiau. Ir man atrodo, kad yra galimybių sumažinti tuos 20 procentų, būtent kad mažiau lėšų būtų skiriama valdymui, biurokratijai, administravimui ir tokiu būdu išlaisvintumėme daugiau lėšų, kurias galėtumėme nukreipti į žemės ūkį. Nes priešingo atveju matome, kad lėšos išimamos iš žemės ūkio sektoriaus. Ir tikrai yra galimybių skirti mažiau lėšų valdymui, daugiau žemės ūkiui. Puiku. Dabar grįšiu prie pirmų diskusijų ir Loritz Hoffman suteiksiu žodį vienai minutį, prašau. Ir jūs būsite paskutinė kalbėtoja. Tai jums šią nemenka atsakomybė tenka. Ačiū už tą milžinišką atsakomybę. Aš tiesiog norėčiau labai trumpai grįžti prie klausimo, kodėl kaimo plėtros politika turėtų ir toliau patekti į bendrų, nuos, bendrų nuostų reglamentą, kalbant apie kitus struktūrinius fondus, kas yra dabartinėme laikotarpyje. Kaimo plėtros politika yra labai arti žemės ūkio politikos ir čia tas buvo jau pasakyta kitų žmonių, nes tiesiog norėjome pasirūpinti, kad pinigai pasiektų kaimo vietovės. Mes norime, kad daugiau pinigų būtų panaudojama kaimo vietovėse ir dėja išteklių turime nedaug ir dažnai jie ateina iš kaimo plėtros politikos. O kaimo plėtros politika per ateinantį laikotarpį tikimasi, kad labiau ji bus vertinama bendrame kontekste, pirmajame žūp ramstyje. Mes norime tokios bendros strategijos, kur būtų aišku, kas daroma žemės ūkio srityje, kas daroma kitose veiklose, infrastruktūrą kuriant ir panašiai. Ir mes taip pat siūlome specifinį požiūrį būtent orientuota į veiklos rezultatus. Ir tam tikslui reikia artimo santykio tarp pirmojo ir antrojo ramščių, ramščių kad e, būtų galima tą savoką įdėkti. Mes jau ištisus metus kalbėjome apie galimybę įtraukti kaimo plėtros reglamentą ir į CPR bendrų nuostatų reglamentą. Ir sutarėme su kolegomis kitais generaliniais direktoratais, kad to padaryti nepavyks. Nes tokiu atveju būtų daug išlygų, išimčių ir kaimo plėtros politika galėtų būti pritaikoma tik tai nedidelėse reglamento dalyse, nes reiktų išimti numatyti finansiniam valdymui, kontrolės daliai, jeigu norėtumėme e, įtraukti tai į bendrų nuostatų reglamentą. O dabar mes bandome tiesiog išimti tai, kas mums reikalinga iš to reglamento ir įdėti į BŽUP reglamentą. Reiškia visas lyderio požiūris iš tų bendro reglamento taisyklių patenka į BŽUP reglamentą. Ir mes labai daug kitų koncepcijų irgi naudojame iš bendro, bendro nuostų reglamento ir jas įdedame į žūp reglamentą. Taigi tas ryšys egzistuoja ir mes bandome papildyti tai ir derinti tai ir su kitais fondais ir tai rodo, kad valstybės narės turės e, žūp planuose nurodyti, kokiu mechanizmu dėka jie užtikrins darną su kitais fondais, nes kalbame apie ta, tas pač, tas, tuos pačius teritorinius vienetus. Taigi reikia pasirūpinti, kad darbas vyktų tinkamai, nors galbūt tai nėra šimtų procentų e, apie tai kalbama bendrųjų nuostatų reglamente. Tik iš dalies apie tai ten kalbama. Taigi pabaigai dar dvi pareigos. Procedūrinis klausimas. Rekomendacijos, kurias pateikė e, Agri reko, e, koordinatorių posėdis, reikia patvirtinti. Posėdis įvyko šį rytą koordinatorių ir tos išvados yra visiems jums išdalintos, išsintinėtos elektroniniu paštu. Jeigu nieks neprieštarauja, laikome šias rekomendacijas patvirtintomis. Čia turėminį Agri komitetą. Ponas Lanaganas norėčiau, kad būtų užfiksuota, kad faktiškai nėra nieko išskyrus aš vienas, kuris galėčiau patvirtinti tas, tuos, tuos koordinatorių, tas koordinatorių išvadas. Ar yra koks tai kvorumo klausimas? Nes, pavyzdžiui, mano vietos bendruomenėje, e, kai komitetas posėdžiauja, tai, pavyzdžiui, kvorumas reikalingas ir jeigu nėra kvorumo, tai atšaukiam ir panaikinam tas išvadas. Pone Flanaganai, norėčiau Jūs informuoti, jūs norite panaudoti brandolinį variantą. Joks. Niekuomet parlamente nėra raginama e, užtik, užsitikrinti yra kvorumo. Čia mes nebalsuojame juk, mes tik tai tvirtiname koordinatorių posėdžio rezultatus. Tai kvorumo čia nereikia. Norite pasisakyti? Taigi, gerbimi ekspertai, kolegos, auditorumo atstovai, komisijos atstovai, nepaisant to, kad dalyvavo nedaug parlamentarų, vis tiek susitikimas buvo įdomus ir naudingas. Abu komitetai nusprendė surenkti šiuos bendrus klausimus dėl to, kad Europos parlamente gan dažnai mes norime laikytis tokio nuoseklaus požiūrio į tai, į kaip veikia mūsų kaimo plėtros politika. Ir biudžeto kontrolės komitete mes galime išnei, kritiškai įvertinti tą politiką, kurią įgyvendina mūsų institucijos ir mes be jokios abejonės vertiname ir valdymo kaštus visuomet nes mes visuomet įtarinėjame, kad ten gali būti kokiu tai problemu. Žemės ūkio komitetas dažnai laikomas vienu išlaidžiausių parlamento komitetų ir jisai, aišku, labai aktyviai dirba ūkininkų ir kaimo vietovių ir kaimo gyventojų labui. Ir galiausiai mes norime pasimokyti iš praeities klaidų, kad ateitis būtų šviesesnė. Kaip matėme, kaimo vietovė susiduria su visuomeniais iššūkiais, įskaitant ir nedidelį užimtumą, ir tai, kad trūksta infrastruktūros ir paslaugų. Ir reaguodami į tai, kad senėja mūsų kaimo gyventojai ES bando pritraukti jaunimą į kaimo vietovės. Aš pats esu iš kaimo iš dalies. Ir įsivaizduokite, aš esu jauniausias kaimo gyventojas, nes jau, nors jau pusę šimtmečio gyvenu šioje planetoje. Mano, pavyzdžiui, vaikai nenori į kaimą, jie nori į Briuselį ir kitur. Taigi nelengva, nelengva, bet bandom. Ir aš tikiuosi, kad mūsų darbas šiandieną prisidės prie to, kad geriau bus suvokiami ateities iššūkiai ir kad mes galėsime pagerinti kaimo aplinką ateityje. Abiejose diskusijose išklausėme skirtingų perspektyvų ir galime tiesiog pasimokyti iš to, kad lyder programa, nors yra siejama su dideliais kaštais ir rizika, vis tiek leidžia pasiekti sinergijos vietos lygmenių, kad būtų galima užtikrinti projektų vertę, priešingų atveju tas nebūtų įmanoma. Kaip sakė ponas Lukeš, reikia surasti lyderio palikti lyderio programos originalą. Dėkoju. Posėdis baigiamas.